Buongiorno. Buongiorno. Labą rytą. Posėdis pradedamas. Portugalijos kompetenti, kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti imunitetą ponui Jose Manuel Fernandes, nes vyksta e, baudžiamasis procesas jo atžvilgių Porto mieste. Pagal darbo tvarkos taisyklės šis prašymas bus perdotas, e, yra perdotas jūri komitetui. Pagal darbo tvarkę dabar darbo tvarkės punktas dėl lyčių pusiausvėros. Klausimas, žodinis klausimas dėl moterų įmonių valdybose suteikiu žodį vienai iš klausimo autorių, poniai Garcia Perez. Dvi minutės, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Moteris nėra pakankamai atstovaujamos įvairiose ekonomikos sektoriuose, viešojoje administracijoje, pri, privačiame sektoriuje, rodo, jog mūsų visuomenėje vis dar nėra lyčių lygybės. Mes turime daryti pažangą šiuo požiūriu. 2013 metais parlamentas priėmė poziciją, reaguodamas į komisijos pasiūlymą dėl moterų įmonių valdybose. Parlamentas pasiūlė privalomas kvotas įmonėse moterims. Siekiant, kad moteris būtų deramai atstovaujamas. Praėjo penkeri metai po šitos iniciatyvos, keitėsi pirmininkančios valstybės, tačiau taryba kol kas nieko nepadarė. Nacionalinės vyriausybės nenori Europos, kurioje būtų daugiau lyčių lygybės, daugiau lygybės apskritai, tokios Europos, kur moteris būtų geriau atstovaujamas visose gyvenimo sferose. reikėjo, kad pasikeistų Ispanijos vyriausybė, kad tarybos pozicija pasikeistų ir kad gal gale būtų pasiektas susitarimas. Norėčiau padėkoti komisijos nariai Jūrovai, nes jinai deda labai daug pastangų, kad e, taryb, taryba, parlamentas ir komisija užbaigtų šio klausimo svarstymą iki kadencijos pabaigos. Mes e, negalime sutikti su tuo, kad moterų teisių padėtis blogėja. Moteris turi būti deramai atstovaujamos. Šis parlamentas turi aiškiai pareikšti savo nuomonę ir paprašyti pirmininkančios Rumunijos, kad šis klausimas būtų išspręstas kaip galima greičiau. Ispanijos dabartinė vyriausybė nori eiti tą linkmę, taip mat, mes manome, kad šis aspektas yra asmenės svarbos teisingesniai Europai. Dėkoju. Dabar ponia Hautala. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, labai svarbus momentas dabar daryti išvadą, kad nėra jokių priežasčių nepatvirtinti 2012 m. direktyvos, pagal kurią numatoma prievolė kotiruojamoms biržoje įmonėms bent 40 procentų pasiekti tikslą vienos lyties, kalbant apie nevykdančiuosius E, valdybos direktorius įmonėse. Mane stebina tai, kad kai kurios valstybės narės vis dar kalba apie subsidiarumą. Kaip galima apie tai kalbėti, juk tai yra europinės įmonės, kurios veikia ne tik Europoje, bet ir už jos ribų ir be jokios abejonės tai turi būti ES kompetencijai tenkantis klausimas. Taip pat mes puikiai žinome, kad įvairovė visomis jos prasmėmis uh, yra labai svarbi, kalbant ir apie lyčių įvairovę. Tokiu būdu įmonių perspektyvos horizontai prasiplečia geriau, jos supranta, kas vyksta pasaulyje ir gali atitinkamai reaguoti savo verslo strategijose. Trečias dalykas, nėra jokių priežasčių teikti, kad nėra kompetentingų moterų. Tai yra nevykęs pasiteisinimas, to, pasiteisinimas toje vyrų dominuojama, dominuojamoje įmonių kultūroje. Taip, moterų galbūt mes ir nematome dėl to, kad jos nėra tos kultūros dalis, tai yra tam tikro elgesio modelis. Tačiau akivaizdu, kad moterų kompetencijos tikrai nenusileidžia vyrų kompetencijoms. Nekarta valstybės narės galėjo užtikrinti tą įvairovę ir pritraukti moteris į įmonių valdybą laisvanoriškų pagrindų. Tačiau matome tokią situaciją 17-18 metais, kai moterys sudaro tik 26,3 procento narių valdybose, stambiausiose kotiruojamose įmonės registruojamos ES. Ir čia yra didžiulis skirtumas, kalbant apie 7,3 procentus ir 43 procentus. Tai reiškia, kad reikia imtis priemonių ES lygmenių ir suderinti šiuos svarbius aspektus. Taigi aš norėčiau padėkoti Ispanijos vyriausybei už tai, kad galiausiai dar kartą buvo pasiūlyta panalizuoti šį klausimą ir tikimės, kad pirmininkaujant Rumunijai mes galiausiai užbaigsime šį darbą. Prieš Europos parlamento rinkimus tikiuosi galėsime paskelbti, kad ES aktyviai skatina uh, modernę įmonių kultūrą, prie kurios prisideda ir vyrai, ir moterys. Nėra jokių priežasčių teikti, kad nėra kompetentingų moterų. Dabar žodis tarybos atstovai poniai Čiot. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, komisijos narė Jūrova. Man labai malonu šiandieną čia dalyvauti šiuose svarbiose diskusijose. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad lyčių lygybė yra tarybos socialinės Europos vizijos dalis. Siekis užtikrinti lygybę tarp vyrų ir moterų taryboje buvo aiškiai įtvirtinta įvairiose deklaracijose ir taip pat teisės aktuose, kuriuos mes rengėme eilę metų kartu su parlamentu. Aš taip pat norėčiau priminti Europos socialinių teisių ramstį, kurį paskelbėme kartu su parlamentu ir komisija 17 metų lapkričio mėnesį. Lyčių lygybė surado tinkamą vietą šiame dokumente ir aš cituoju, lygybė, kalbant apie vienodas galimybės ir traktavimą vyrų ir moterų, turi būti užtikrinama ir puoselėjama visose srityse, įskaitant ir dalyvavimą darbo rinkoje, kalbant apie užimtumo sąlygas ir karjeros galimybės. Vyrai ir moterys turi teisę gauti vienodą atlygį už vienodos vertės darbą. Šis įsipareigojimas atspindi ES sutartis ir dabar veikiančius teisės aktus. Tačiau ši problema negali būti nustumiama į šalį, nepaisant nemenkos pažangos, kurios pasiekėme per pas, pastarąjį 50-metį, kai užtikrinome daugiau lygybės, tačiau praktikoje matome, kad rezultatai mūsų netenkina. Pateiksiu pavyzdį. Matome, kad vis dėlto dar yra nevienodas atlyginimas mokamas vyrams ir moteriams Europoje. 16,2 procento yra Eurostato duomenimis toks atlyginimų skirtumas ir valandinis e, atlygis yra moteriams mokamas mažesnis nei vyrams. Taigi mes turime kovoti su šia nevienodų atlyginimų problema ir tarybos išvadas tikimės patvirtinti tam tikslui EPSCO taryboje birželio mėnesį. Tam, kad įgyvendintumėme tą pažadą, kurį įtvirtinome socialinių teisų ramstyje, mes turime imtis ryštingų veiksmų komisijos komisija tą turi padaryti teisės aktų, aktus priminčios institucijos ir valstybės narės. Ponios ir ponai, šiandieną jūs paprašėte uh, pateikti daugiau informacijos, pakomentuoti komisijos pasiūlymą dėl direktyvos dėl geresnės e, lyčių pusiausvyros įmonių valdybose. Aš apgalėstaudama turiu pripažinti, kad egzistuoja blokuojanti mažuma taryboje. Ir Pastarasis posėdis dėl šio klausimo įvyko dar pirmininkaujant Maltai 2017 metais ir pasiūlymas formaliai nebuvo aptariamas taryboje po to laiko nekarto. Taigi dabartinė situacija yra tokia, kad šis klausimas yra blokuojamas. Tačiau vis tiek yra platus konsensusas Europoje, skelbiantis, kad reikia įtvirtinti lyčių pusiausvyrą įmonių valdybose. Nors valstybės narės laikosi skirtingo požiūrio, principas tikrai visiems yra aiškus. Taigi Rumunija pirmininkavimo metu siekia paskatinti diskusijas tarybos lygmenių tam, kad būtų galima paieškoti galimų būdų išeiti iš šios situacijos. Ir aš taip pat norėčiau paminėti pasiūlymą dėl direktyvos, dėl asmenio profesinio gyvenimo suderinimo tėvams ir globėjams. Ir čia žinios yra šiek tiek geresnės. Džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad dėrybos tarp tarybos ir parlamento leido pasiekti dalinį susitarimą šeštajame trilogo posėdėje, kuris įvyko sausio 24 dieną. Šis sėkmingas rezultatas buvo pasiektas ir dėl to, kad pirmininkaujant Bulgarijai ir Austrijai buvo pasiekta nemažai pažangos asmeninio profesinio gyvenimo pusiausvyros užtikrinimas yra labai svarbus socialinės užimtumo politikos elementas. Mes turime padaryti viską, kad padėtumėme piliečiams suderinti darbą su asmeniniu gyvenimu. Tai yra ypač svarbu, turint omenyje demografinę situaciją ir darbo rinkos pokyčius. Viena vertus, mes privalome užtikrinti, kad Europos išsilavinusios, gerus įgūdžius turinčios moterys galėtų pasinaudoti darbo rinkos galimybėmis. Tai ekonominė prasme akivaizdu. Tačiau čia svarb, svarbios ir vienodos teisės. Europos vyrai ir moterys turi turėti teisę auginti vaikus ir ne, nebūti verčiami rinktis, būti tėvu ar dirbti. Ir aš norėčiau pažymėti, kad e, gan dažnai moterys ypač susiduria su tokiu sprendimu. Ir tas būtų įmanoma tik tai, jeigu darbuotojai turinti šeimas turėtų vienodas adekvačias teisės ir tos teisės būtų taikomos ir vyrams, ir moterims. Taip pat būtina gerbti ir nacionalinių sistemų įvairovę. Europoje niekuomet netaikomas vienas kurpalius visiems, ypač turintame neužimtumo šeimos politikos rytis. Čia yra ir tradicijos, ir realybės, ir socialinės sistemos, kurios labai smarkiai skiriasi valstybėse narėse. Mes turime gerbti subsidiarumo principą. Tai yra keli argumentai, kuriuos mes pateikėme dėrybose, kai kalbėjome apie asmeninio profesinio gyvenimo suderinimo direktyvą. Nebuvo lengvas tas darbas, bet džiaugiuosi, kad pasiekėme sprendimą, kur minimalų standartai pagerėjo, nors valstybėms narėjams paliekamas pakankamas lankstumas. Aš norėčiau padėkoti parlamentui už bendradarbiavimą. Ir dar kartą dėkoju uždėmesį. Grazie, grazie, signore Čiot. E adesso... Dėkoju, poniai Čiot. Dabar žodis komisijos nariai Jūrovai. Dėkoju, kad dalyvavote mūsų posėdėje. Ne pirmininkė, gerbiami parlamentarai, pradžioje norėčiau padėkoti Europos parlamentui, kad šį svarbų klausimą įtraukė į darbo atvarkę, kur kalbama apie moterų teisės ir lyčių lygybę Europos Sąjungoje. Aš labai esu dėkinga už jūsų didžiulę paramą komisijos pasiūlymui, kuriuo bandoma pagerinti lyčių pusiausvyrą įmonių valdybose, stambiausiose ES biržoje kotiruojamosi įmonėse. Aš jau penkerius metus esu komisijos narė atsakinga už lyčių lygybę ir aš didžiuojuosi mūsų kolektyviniu darbu ypatingai turint omenyje tai, kad visai neseniai buvo užbaigtas, baketa, užbaigtas paketas dėl asmenio profesinio gyvenimo suderinimo ir Euro, e, e, Europos lyčių lygybės institutas savo nesiniai paskelbtame lyčių lygybės indekse teigia, kad kai kuriuose srityse mes judama, judame į priekį sraigės greičiu. Ir kai pamačiau tuos naujausius skaičius, tikrai labai nusivyliau dėl to, kad judame į priekį taip lietai, nepaisant to, kad dedame tikrai nemažai pastangų. Lyčių lygybės indeksas rodo, kad lyčių lygybė priimant sprendimus ir toliau yra įvertinta mažiausių rodiklių indekse, nepaisant to, kad buvo primti nacionaliniai teisės aktai. Mes visi suprantame ir žinome apie tas studijas, kur aiškiai rodoma, kad labai naudinga yra turėti įvairovės valdybose. Ta nauda jaučia verslas ir aišku, tą jaučia ir visuomenė. Komisija yra pasiryžusi įdėti daug darbo dėl direktyvos, dėl moterų įtraukimo į įmonių valdybas, nors panašu, kad ir toliau moterys susiduria su tokiomis sisteminėmis kliūtėm, kliūtimis, norėdamos patekti į um, lyderių pozicijas arba įmonių valdybas. Taigi ši direktyva leistų mums ryštingai praplėsti moterų, talentingų moterų galimybės priimti svarbius postus ir taip pat būtų tokiu būdu paspartinamas ir ekonominis augimas kai moterys um, įsitvirtins valdžioje, bus sukūriamas sniego kamulio efektas ir daugiau moterų užims svarbias pozicijas. Taigi tai yra labai e, proporcingas pasiūlymas, puikus e, pavyzdys teisės akto, kuris yra draugiškas subsidiarumo prasme, yra užtikrinamas ir lankstumas e, valstybėms narėms, e, jos pačios sprendžia, kaip pasiekti tos pažangos. Tai yra tas teisės aktas, kuris yra neutralus lyčių prasme. Kalbama apie tai, kad reikia pakoreguoti situaciją, kai tas pačias panašias kvalifikacijas turintys vyrai ir moterys susiduria su problemomis. Ir taip pat kalbama apie esminį tikslą, o valstybės narės gali pačios pritaikyti veiksmingiausias priemonės tam, kad būtų galima užtikrinti lyčių lygybę įmonių valdybose. Pagal mūsų skaičius, valstybės, kurios turi panašius įstatymus, yra pasiekusios pažangos. Tos, kur, tos valstybės, kurios neturi tų įstatymų, stagnuoja. Taigi mes matome tai, kad šis teisės aktas daro pozityvų poveikį. Komisijos pasiūlymas susilaukė nemažai paramos iš Europos parlamento ir aš norėčiau Jums padėkoti už tą paramą dar kartą. Taip pat susilaukėme ir daugumos valstybių narių paramos. Mano manimu, tas bendrasis požiūris jau beveik pasiektinas ir aš tik tai norėčiau pakartoti tai, kas buvo pasakyta, būtent, kad buvo, matome, svarbių poslinkių kurių pasiekėme Ispanijos vyriausybės dėka, aš nesnei lankiausi Ispanijoje ir tikrai matau ten didžiulį ryštą toje šalyje, ypatingai tarp vyriausybės narių, ypač iš ministro pusės, ministro pirmininko pusės matome didžiulį ryštą norą e, patraukti į savo pusę tuo, tas valstybės narės, kurios vis dar priešinasi šiam teisės aktui ir aš tikrai labai daug tikiuosi iš pirmininkaujančios Rumunijos, kuri irgi labai ryštingai nusiteikusi. Esu pasirengusi įsitraukti į parengiamosius darbus artėjant kovo mėnesio EPSCO tarybai, tam, kad būtų atblokuojamos galiausiai dėrybos taryboje. Ir ministrė taip pat minėjo birželio mėnesio tarybos posėdį, kur tikrai laukia rimtos diskusijos apie tai, kaip susitvarkyti su ta gėdinga problema dėl nevienodo atlygio, kuris vis dar yra labai negražus pavyzdys Europoje. Taigi mes tikrai didėsime daug pastangų ir sieksime aktyvių diskusijų, tikėdamėsi pasiekti kompromisą. Ačiū. E Dėkuoju komisijos nariai, dabar e, pasisakymai frakcijų vardu. Dėl laiko stokos negalėsime e, naudoti mėlynos kortelės klausimų, dabar e, ponė Kozlovska Rajevič klausimą, e, žodis. Dėkoju, ponė komisarė, ponios ir ponai. Klausydama to, kas buvo pasakyta iki šiol, susidariau tokį įspūdį, kad viską jau girdėjom. E, parlamentas, komisija, taryba, regis visos sutarė dėl direktyvos reikalingumo. Jokia valstybė narė neginčia tos direktyvos tikslo, tad galima kelti klausimą, kodėl tekstas dar neįsigaliojo kodėl kai kuriuose valstybėse narėse moterų e, buvimas įmonių valdybose, e, biržinėse įmonėse e, siekia tik 7 procentus. Prisidengiama subsidiarumo argumentų. Jeigu tas tikslas būtų sąžiningas, tai valstybės jau būtų radusios būdų tai disproporcijai ištaisyti nes man atrodo, kiekvienas sveiko proto žmogus puikiai supranta, kad tas proporcingumo trūkumas, kai 93 procentai vyrų valdybos įmonių yra ir tik 7 procentai vyrų, 7 procentai moterų. E, e, nėra normalus dalykas. Be abejo, yra įvairių mechanizmų, kuriuos galima panaudoti. Ir jeigu matome, kad valstybių narių lygmenių rezultatų nėra, tai tuomet reikėtų, kad įsikištų ES. Aš pritariu šiai direktyvai. E, Puikiai direktyva e, yra pateikta, ponė Viviana Reding tai padarė ir reikėtų, kad pagaliau ta situacija būtų ištaisyta. Noriu priminti, kad toje direktyvoje be kita ko kalba apie skaidrumą, kad skaidriai būtų skiriami įmonių valdybų nariai. Ir svarbu, kad žinotume, kas buvo paskirtas, kaip, kad nebūtų remiamas į tiesiog draugų turėjimo principų, jeigu nori žimti aukštesnės pareigas, turi būti aiškios procedūros, kurių turi būti laikomasi. Dar vienas dalykas, esu EPP atstovė ir norėčiau pabrėžti, jog svarbiausia kliūtis darbo rinkoje moterims yra e, siekiant karjeros ypatingai yra vaikų priežiūra, tad reikia rasti sprendimus, kad būtų galima geriau derinti asmeninį ir darbinį gyvenimą. Ta direktyva turi padėti žengti tuos svarbius žingsnius. Noriu padėkoti dabartiniai pirmininkaujančiai valstybė, nes puikiai baigėsi paskutinis trilogų sustikimas. Raginu visus paremti e, šios direktyvos siūlymo balsavimo metu. Dėkoju. Pone Regner kalbės socialdemokratų vardu dvi minutės. Kviečiame įsijungti mikrofoną. Na štai, veikia dabar mano mikrofonas, sako kalbėtoja. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Mums reikia talentingų moterų, kompetentingų moterų, kaip ir kompetentingų bei talentingų vyrų visuomenėje ir įmonių valdybose. Prieš septynis metus Europos komisija pateikė siūlymą šią linkmę, direktyvos siūlymą. Europos parlamentas reagavo greitai, mes e, įvertinom tą faktą, kad mums reikia objektyvių kriterijų tam. Iš pasižiūrėjome, kas vyksta valstybėse narėse. E, kai kurios valstybės turėjo jau panašius teisės aktus tuo metu. Valst... O kokios, e, žvelgime ir tai, kokios valstybės pasiekė pažangos mūsų aptariamoje srityje. Buvo jau praktikos, iš kurios buvo galima semtis įkvėpimo. Žinojome, kad e, savanoriškumo principų siekiant įgyvendinti šios sprendimus nepavyks to pasiekti. Reikėjo sankcijų sistemos. E, lygia, lygia teisiškumas, paritetas, e, lygybė tarp vyrų ir moterų yra e, mūsų Nu, mums e, būdingas dalykas, taip turėtų būti. Lygiai taip pat tai viskas turi būti atspindėta ir įmonių struktūroje. Lygios teisės turi tekti vyrams ir moteriams, lygios galimybės taip pat. Kasgi atsitiko, kad visai lė valstybių štai dabar slapstosi už neva juridinio pagrindo. O juridinis pagrindas yra aiškus. Tos valstybės, kurios e, neparodė, kad reikiamai e, žengia pirmin šioje kryptyje, šioje kryptimi ir toliau nenori uh, pažangos daryti. Džiaugiuosi matydama, kad Rumunija nusprendė atsimti savo išlygą anksčiau pateiktą. Turime pasižiūrėti, kokios valstybės slapstosi už to juridinio pagrindo argumentų. Toks yra, pavyzdžiui, Vengrijos atvejais. Matome, kad to šalies įmonėse žengtas didelis žingsnis atgal mūsų aptariamoje srityje. Norėčiau priminti tarybai iš tai, ką reikia, kad tos valstybės nustotų slapstytis, dangstytis neveikiančiais argumentais, taryboje reikia balsuoti. Europos parlamentas jau yra parengęs savo poziciją, kuri yra labai aiški, labai tvirta ir griežta. Mes esam vieningi ir džiaugiuosi, kad, ši, kad šis siūlymas šiandien vėl yra ant darybų stalo. Ačiū. Dėkoju, ponia Višnevska. Dvi minutės. Dėkoju, ponia pirmininkė. Pone pirmininkė, ponia ministrė. Tai yra ypatingos svarbos klausimas. Jeigu pasižiūrėtume į lygybės faktorių tarp vyrų ir moterų, pamatytume, kad moterims atstovaujama nepakankamai įmonių valdybose. Jų pernelyg mažai ir pačiuose aukščiausiuose vadovaujamuose postuose jų ypač mažai. Dėl to ir kyla klausimas, o kodėl taip yra? Moteris yra kompetentingos, jos yra išsilavinusios, jos yra darbščios ir turi ambicijų. Jos jokių būdų nėra mažiau talentingos ar silpnesnės už vyrus. Tad kodėl moterų taip maža aukščiausiuose įmonių vadovų postuose? Mano supratimu, vienas iš svarbiausių faktorių yra tas, kad moteris savo karjerą formuoja laisviau. Jos nori ne tik būti geros darbuotojos, jos nori būti mamos. Ir tas laikas, kai jos palieka profesinį gyvenimą tam, kad išpildytų savo motinystės svajonę, yra tas, kuriuo metu moteris savo karjerą laisviau kaip tik ir formuoja. Tad reikia kelti klausimą, ką daryti, kad moterų būtų daugiau vadovaujamosi įmonių postuose. Nereikia moterų ten skirti mechaniškai ir kaip nors dirbtinai direktyvų būdu, Tiesiog reikia siūlyti sprendimus, kurie leistų moterims tinkamai suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą. Reikia rasti sprendimus, kurie padėtų surasti visiems tinkamą pusiausvyrą tarp profesinio ir asmeninio gyvenimo. Manau, kad tie sprendimai ir kompromiso paieškos, štai kaip dabar, gali turėti tik teigiamą poveikį. Pasak Eurostato, darbo užmokesčio skirtumas valstybėse narėse tarp vyrų ir moterų skiriasi. Yra tokių šalių, kur vyrai, vyrų ir moterų darbo užmokestis skiriasi stipriai. Laimiai Lenkija priklauso e, tai grupiai valstybių, tų penkių valstybių, kur tas skirtumas yra menkiausias moterų e, yra ten įmonių valdybose, nelaukiant tų kažkokių teisės aktų, jos nebuvo paskirtos dirbtinai. Ačiū, ponia Bilbao Barandika. Dvi minutės, Aldė vardu. Dėkoju, ponia pirmininkė. Ponia komisarė Jūrova, ačiū už padėtas pastangas, kurias dedate šioje srityje. Tačiau pasižiūrime, kaip blokuojamas mūsų siūlymas taryboje, e, kurios siūloma moterų didesnį skaičių valstybėse. Aš manau, kad reikia žvelgti į ateitį, turėti drąsos ir būti nuosekliems. Kai dėl nuoseklumo, mūsų visą laiką yra kalbama apie ekonomikos augimą, apie išmanų ekonomikos augimą. E, bet juk moteris yra pusė visuomenės ir jo savo, jų talentas panaudojimas menkiau, jų mažas sprend, ten, kur primami sprendimai, ten, kur vadovaujama e, Tyrimai atlikti valstybėse narėse rodo, kad daugiausia pažangos pasiekiama ten, kur lygybė užtikrinama geriausiai. Ir dabar reikia išdrysti priimti tuos sprendimus, žvelgiant iš rentabilumo pozicijos. Ehm, Bet tuo tarpu reikėtų nepamiršti ir kitų aspektų, tokių kaip lygybė, kaip lygios galimybės ir panašiai. Europa turėtų būti lyderė šioje srityje. Pasinaudokime tuo konkurenciniu pranešumu. Um, Išdrįskime pagaliau pasinaudoti egzistuojančiomis puikiomis idėjomis ir, pasinaudo, ir rinkamai jas įgyveninti, pasinaudoti jomis. E, tai, kad talentai yra sujungiami, panaudojami bendrai, mums bus naudinga ir galiausiai drąsa. Per nelik daug vyrų masto tipiškai vyr, vyriškai. Tiesiog siūlyčiau jums atsikratyti tos baimės, pasižiūrėkite, ką prarandate nepriimdami uh, moterų į savo ratą. Tiesiog pasidalinkite su savo moterimis vaikų priežiūra, pagyvenusių giminaičių priežiūra. Tai bus galimybė ir pamatysite, kad pasinaudojimas ir atradimas to būtent gyvenimo jūs padarys laimingesniais. Geriau suprasite, kas yra emocinis intelektas, suprasite geriau, kokia atsakomybė tenka moterims, o jūs tos atsakomybės vengiate. Aš žinau, kad yra tokių vyrų, kurie yra pasirengę tą iššūkį priimti. Jeigu jų bus daugiau, pasaulis bus geresnis. Ačiū. Ponas Urtasun, žaliųjų frakcijos vardu, dvi minutės. Dėkoju. Labai svarbu yra e, tai, kad e, baigusi šios direktyvos blokavimas taryboje. Mes e, buvome sustabdę visus darbus ir aš dabar tikiuosi, kad pirmininkaujantį Rumuniją, tarybą ir komisiją dirbs kartu kad tas e, blokavimas prasidės 2012-aisiais būtų nutrauktas. 40 procentų moterų įmonių valdybose yra būtinas pasiekti dalykas, nes ekonominė gale kol kas yra nelygi. Modelis kol kas veikia taip, kaip veikia. E, ne viskas buvo išspręsta, bet tas naujas modelis yra geresnis ir jis gali veikti. Negalima nuolatos slėptis už subsidiarumo principo argumento, kaip tai daro kai kurios valstybės. Ir tai dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, nes lygybė yra numatyta Europos sutartise, ekonominė gale yra vienas iš elementų siekiant užtikrinti lygybę ir darbo užmokesčio skirtumas tebėra didžiulis nuo 7,5 4 procentų iki 40 procentų siekia tas skirtumas. Būtent dėl to reikia Europos teisės akto tam, kad būtų galima harmonizuoti reikalų šioje srityje. Norvegijoje, pavyzdžiui, e, prieimus teisės aktų situacija pasikeitė. Na, ne viskas šimtų procentų buvo išspręsta, bet mes turime daug ko pasimokyti iš to modelio. Numatyti lygybę įmonių valdybose. Tai yra vienas dalykas, bet kitas dalykas svarbus yra tas, kad moteris galėtų dalyvauti priimant sprendimus. Norvegijos patirtis rodo, kad e, įgyvendinime tų teisės aktų dar tebėra iššūkių. Dėl to 2013-aisiais Europos parlamentas numatė sankcijas įmonėms, kurios tų taisyklių nesilaikytų. Pavyzdžiui, galimybė dalyvauti viešuosiuose konkursuose, apribojama tokioms įmonėms, kurios nesilaiko taisyklių tokia galimybė. Uh, Aš tikiuosi, kad taryba ir komisija netrukus praneš mums gerų naujienų dėl šio teisės aktai ir noriu pasakyti, kad parlamentas jūs palaikys. Ek, un minuto. Ponas Ek, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, apie ką mes čia diskutuojame? Šiandien Vokietijoje įmonių valdybose, kurios kotiruojamos bir, biržose, yra tik tai 24 moteris. Matome, kad ES lyčių lygybė tikrai dar nėra įtvirtinta. Gėda, kad taip e, yra penkiose didžiausiose įmonėse ES yra tik tai viena. Penkiose šimtuose ES e, didžiausių įmonių yra tik tai viena Trys moteris. 3 procentai, atsiprašau, moterų. Moteris tuo būdu deramai negali dalyvauti sprendimų priiminė ir valdysenos procesuose. Kiek dar laiko reikės laukti, kol privalomo pobūdžio taisyklės bus įtvirtintos ir lyčių lygybė e, bus užtikrinta. Mes e, gyvename tokiame pasaulyje, kuris nėra vien vyrų pasaulis, tai yra pasaulis atviras visoms lytims ir mes neturime remtis senoviškais standartais. Jie turi keistis. Dėkuoju, ponė Parker, pusantros minutės. FDD frakcijos vardu. Čia pirmininkė, moterų valdybose direktyra nėra tik tai, kad įžeidžianti, bet patronizuojanti, pataikaujanti toms moterims, kurios neužima um, aukščiausių pozicijų. Uh, labai kaip jaustis moteriai, kuri jaučiasi, kad buvo išrinkta eiti šias pareigas dėl kvotų, o ne dėl savo pasiekimų. Kvotos tikrai reiškia mums, moteriams, kad mes nesugebėme pačios pasiekti savo sėkmės. O kaip yra su moteriamis, kurios dirba žemesnėse pozicijose, tos kvotos nesuteikia jokių galimybių siekti karjeros ar neužtikrina daugiau galimybių eiti e, generalinių direktorių pareigas. Tik 7 procentai moterų eina aukštas pareigas valstybėje, prie, kurioje buvo tas padaryta prieš 10 metų. Tai kam reikalingos tos kvotos ir aišku, mes galime nuolatos čia įvesti įvairias kategorijas ir kvotas, tačiau tai reiškia, kad dar didesnį ES kišimas įmonės pačios turi turėti laisvę rinktis geriausius kandidatus eiti vienas ar kitas pareigas. Bet pagal šeštą straipsnį jo 30-ąją konstatuojamoje dalyje yra kalbama apie sankcijas ir baudas, kurios būtų e, taikomos arba netgi paleidžiamos įmonės, kurios e, netenkina kvotų reikalavimų. Kvotos neišsprendžia esminių neligybės problemų. Kvotos yra neproduktyvios. Il gruppo INF, onorevole Šoltek. NF frakcijos vardu Žoltek. Pustrečios minutės. Aš e, matau, kad ta beprotybė tęsiasi toliau. Norima moteris paversti vyrais e, ir atvirkščiai, vyrus moterimis. Aš nelabai suprantu, galbūt uh, tai yra kažkokia lyga ar kažkas panašaus. Iš pradžių, aišku, atrodė jokinga, norėjosi juoktis. Buvo sakoma, kad e, tarp piemenų yra per mažai moterų. Tai buvo iš tikrųjų jokinga, bet dabar jau kalbame apie įmonės, įmonių valdybas. Ir e, čia jau atsižvelgiama nebe į kompetenciją, jau norima įtvirtinti kvotas. Tad e, klausimas, kas vyks toliau. Galbūt kai kurie vyrai turės pavirsti moterimis, kad galėtų ten dirbti, ar e, reikės kažkokių specialių susitarimų. Dabar viskas yra e, mūsų rankose. Europos Sąjungoje teisė vaidina labai svarbu vaidmenį. Matome, ką daro komisija, parlamentas paklūsta komisijai ir dabar uh, E, svarstame tokius teisės aktus, kurie aiškiai daro žalą ir apriboja valstybių bei e, verslininkų, įmonių vadovų veiksmų laisvę. Parlamentas priima labai daug teisės aktų, daug jų yra nereikalingi ir tušti, tačiau kai kurie iš jų priimami, kai kurie iš jų uh, teigia, jog homoseksualai ar feministiniai judėjimai turi viršenybę. Mano nuomonė, tai yra nesveikas dalykas, laikas pasitraukti iš šitos sąjungos, kurios neįmanoma reformuoti. Mes turime sekti Junktinės karalystės pavyzdžių, išeiti iš Europos Sąjungos, sukurti naują sąjungą, tokią sąjungą, apie kurią svajojo jos tėvai, e, įkūrėjai Mums nereikia tokios ES, kuri kišasi į šeimos reikalus, kuri e, trūkdo moterims auklėti vaikus namuose. Nereikia tokios sąjungos, kuri kišasi į ekonomiką. Tuo tarpu visą tai vyksta šiandien. Mes turime perkurti ES, keisti ją. Aš e, tikiuosi, kad dar pamatysiu tą naują ES, kol būsiu e, gyvas. Aš Jau sakiau, kad mėlynosios kortelės klausimų nebus. Dabar e, sožnės. Vieną minutę. Dėkuoju. Norėčiau, kad e, išlaikytume dėmesį vieną minutę. Manau, kad viskas prasidėjo netinkama linkme sakoma, kad moteris tokios pat kompetentingos kaip vyrai ir kad gali užimti e, šituos postus. Tai ne, neteisinga kryptis. Jūs e, taip pat sakote, kad e, įmonių valdybose nėra pusiausviros. Jūs klistate. Samokslo teorijose yra teigiama, kad moteris turi užsimti karjerą, dirbti įmonių valdybose, bet kaip yra praktinėme gyvenime. Moteris yra sunkiau priimti į darbą, nes jų kompetencija ne visuomet būna tokia, kokios reikia, nebūtinai moteris pačios nori daryti karjerą ir yra daug kitų aspektų. Vyrai gyvena trumpiau, beje, tad kaip tada mes užtikrinsim pusiausvyrą, jeigu moteris gyvena ilgiau už vyrus? Rinkos taip pat atspindi, jog moteris ir, ir, ir vyrai skirtingai dirba savo darbus. Išklausėme politinių, e, pasisakymus politinių frakcijų vardu. Dabar žodis poniai Šodrova. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Mes e, gyvename tokioje visuomenėje, kurioje nėra lyčių lygybės, nors e, turėtų būti ir matome, kad e, įmonių valdybose moterų yra per mažai, nors moteris sudaro pusę visų gyventojų didelėse įmonėse, įmonėse, kurios kotiruojasi, kotiruojamos biržose, valdybose jų į, moterų yra tikrai dar labai mažai, kai kur tik tai e, 7 su virš procentų, kai kur 9 procentai. Pavyzdžiui, Čekijoje moteris sudaro taip pat pusę visų e, aukštojo mokslo baigusių, e, tačiau e, moterų trūksta vadovaujančiose postuose. Moteris vaidina taip pat tokius vaidmenis, kur jų niekas negali pakeisti. Moteris yra motinos, e, vaidina labai svarbu vaidmenį būtyje. Bu, bet yra įvairių kliučių moterims e, daryti karjerą. Moterims turi būti suteiktos sąlygos derinti jų e, motinų e, vaidmenį ir e, profesinę veiklą. Yra direktyva dėl asmeninio ir profesinio gyvenimo pusiausvyros. E, Reikia, kad valstybės narėse šitos direktyvos nuostatos būtų realiai įgyvendinamos. Norėčiau paklausti kolegų, kurių e, valstybės vis dar nenori patvirtinti šitos direktyvos, pavyzdžiui, Ispanijos kolegų, nes e, Ispanijos kolegos e, sako, jog e, yra palankiai nusiteikę šitos direktyvos atžvilgių, tačiau Ispanijos vyriausybė kol kas uh, nepatvirtino šitos, e, nepasirengusi patvirtinti šitos direktyvos. Norėčiau taip pat kreiptis į Europos e, komisiją ir į kitas institucijas, prašydama, kad būtų duotas impulsas šitiems procesams. Gutland. Čia ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. 65 procentai e, universiteto absolvenčių yra moterys, jos turi žinių, jos turi įgūdžių užimti pačias geriausias, aukščiausias pozicijas įmonėse. Tačiau yra vis tiek e, marginalizuojamos ir tai yra neprimtina. Ir tai yra nesažininga, jos yra protingos, jos yra inovatoriškos, turi kompetencijų pakankamai ir gali laisvai eiti šias pareigas. Ir taip pat matome, kad kuo daugiau moterų užima aukščiausias pareigas e, biržose kotiruojamuose įmonėse, tuo geresni tų įmonių finansiniai rezultatai. Nepaisant viso to, valstybės narės ir aukšti parei, politiniai pareigūnai vis tiek atmeta šį pasiūlymą dėl 40 procentų e, lyčių lygybės kvotos įmonių valdybose. Tai iš tiesų labai netinkama politika. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Ispanija dabar keit, pakeitė savo poziciją ir atsėmė savo išlygą taryboje. Ir tikiuosi, kad Rumunija ne tik gražiai kalbės, bet ir sureaguos ir imsis veiksmų tam, kad užtikrintumėme lygybę ir geresnės galimybės moteriams Europoje. Dėkoju. Anke Berlei. Dziękuję panie przewodniczący. Kwestii kobiet w zarządach spółek. Ponas Hoc. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Kalbant apie moteris valdybose ir lyčių lygybę apskritai, pažvelkime į tris svarbiausias ES institucijas - parlamentą, komisiją ir tarybą. 12 komisijos pirmininkų turėjome, nei vienas iš jų nebuvo moter, moteris. 13, 30, 13 pirmininkų parlamente irgi tik viena moteris. 37 tarybos pirmininkai, tik dvi moterys. Taigi, kodėl mes neįvertiname šios situacijos, kodėl nei vienas vyras pirmininkas už tai neatsiprašinėja, ar mums tikrai reikia direktyvos ES tam, kad pakeistumėme kažką, visi lygus pagal įstatymą politikoje, ekonomikoje, socialinėme gyvenime. Štai taip mes sureguliavome tas rytis, pavyzdžiui, Lenkijos konstitucijoje. Mes esame visuomenė, kurioje visi turi būti vienodai traktuojami, nes esame lygus prieš įstatymą. Štai tokia yra esminė prerogatyva ir mes turime ją gerbti. Pone Besera. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponia Jūrova, už pastangas, už ryštą. Yra teigiančių, kad moterys neužima valdybos narių pozicijų, nes nenori tokių pozicijų, tačiau nuo 10 iki 22 procentų per penkerius metus išaugo moterų dalyvavimas įmonių valdybose, taigi pažangos pasiekta. Kai kas sako, kad nereikia tų moterų valdybose, tačiau moterys pirmininkauja tik 7 procentams visų įmonių valdybų ir 6 procentai moterų yra vykdančiosios stambių įmonių direktorės. Taigi ES tikrai gali įveikti tą blokavimą ir svarbu tą blokavimą atsakyti taryboje. Ir įmonės, kurių valdybose dirba moteris, paprastai pasiekia geresnių rezultatų dėl to, kad moterys pragmatiškos, praktiškos, novatoriškos ir europiečiai prašo daugiau moterų įmonių valdybose. Ir aš tikiuosi, kad Rumunija tam pritars. E, ringrazio moltissimo le kolegė. Dėkoju. E, žaliųjų ir socialdemokratų kolegoms už šitos žodinius e, klausimus. Pranešėja E, su pranešėjai esame dirbę rengdamos pranešimą apie lyčių lygybą. lygybę. Turime suprasti, kad gyvename tokio, tokios kultūros sąlygomis, e, kur yra diskriminuojama. Ir, e, matome, kad sistema yra tokia, kad ta diskriminacija tęsiasi ir toliau. Šis parlamentas turi uh, reaguoti į tas stiklinės lubas, trukdančias e, moteriams daryti karjerą. Ir e, reikia pasakyti, jog ta diskriminacija paliečia 99 e, procentus moterų. Neturi būti jokios diskriminacijos, kokiu pagrindu jinai bebūtų. Ir parlamentas turi užtikrinti, kad būtų einama tą linkme. Dėkoju dar kartą kolegiams už. Uh, šios žodinius klausimus. Aš manau, kad e, e, mums iš tikrųjų lieka labai daug ką padaryti lyčių lygybės įtvirtinimo klausimu. Pone Ajuto, vieną minutę. Dėkoju, pone pirmininkė. 12 metais parlamentas pirmojo svarstymo metu balsavo dėl direktyvos, dėl moterų padėties įmonių valdybose, tačiau paskui taryboje viskas užsiblokavo. Šitos direktyvos uh, idėja kilo siekiant įtvirtinti didesnę lygybę tarp vyrų ir moterų įmonių valdybose, įmonių, kurios yra kotiruojamas e, biržose. Reali lygybė bus iš tikrųjų tuo met, kai bus realiai atsižvelgiama į moterų kompetenciją, kai kvotos nebus mechaniškai tvirtinamos. Moteris iš tikrųjų yra kompetentingos, nes duomenys e, rodo, jog moteris, e, daugiau moterų baigia aukštus, aukštąjį mokslą ir gauna kitų diplomų negu vyrai. Tik tai 13,7 procentų aukštų postų yra užimami moterų. Tad e, klausime komisijos, kokiu priemonių konkrečiai yra ketinama imtis siekiant pagerinti e, padėtį ir taip pat tarybos. To paties norėčiau paklausti. Ponas Kėlį. Labas rytas, dėkoju pirmininkė. Akivaizdu, kad vyrai vyrauja įmonių valdybose. E, Europos lyčių lygybės instituto duomenimis 17 metais Tik ketvirtadalis visų valdybos narių buvo moterys stambiausiose kotiruojamuose ES įmonėse. 15 metais dauguma generalinių direktorių 500 svarbiausių įmonių buvo labai nedaug moterų. Ši siūloma direktyva nėra tik tai susijusi su lyčių lygybės užtikrinimu valdybose ir kalbant apie nevykdančiosius direktorius. Tai yra e, galimybė padaryti didesnį poveikį ekonomikai. Kai moterys dirba žmogiškų išteklių komunikacijos rytise, o ne valdybose. Valdybų postai yra aukštesni. Taigi mes turime užtikrinti moterų dalyvavimą įvairiuose valdymo sektoriuose ir jeigu įmonę sudaro daugiausia tik tai vyrai, kaip mes galime tikėtis, kad įmonė atstovės, atstovaus visoms įmonėms ir perspektyvoms. Taip pat e, valdybų narių įvairios praktikos leidžia pasiekti geresnių rezultatų. Mes žmonės dažniausiai samdome tuos, su kuriais geriausiai susipažinę esame. Ir jeigu valdybose dirba daugiau vyrų, tai ir automatiškai samdoma yra daugiau vyrų pagal Tarptautinį valiutos fondą. Moterų aktyvesnis dalyvavimas skatina pelningumą, ekonominį augimą ir vienodesnės pajamas. Tai yra tikrai labai prasminga užtikrinti daugiau moterų įmonių valdybose. Dėkoju. Honorevole Kelly, honorevole Kofferati, un minuto per lei. Dėkoju, panas Kofferati, vieną minutę. Dėkoju, pana pirmininkė. Savo diskusijose visuomet e, dažnai primename, jog e, lyčių lygybė yra viena iš esminių ES e, vertybių, tačiau praktika rodo, jog tos vertybės nėra realiai gyvendinamos. Ir gėda, kad taip yra. Dabar kalba sukasi apie direktyvą, už kurią balsavo didžioji dauguma parlamento e, narių prieš septynis e, metus, bet praktiškai nieko nevyksta. Juk direktyvos tikslai nėra kažkokie ypatingi. 40 procentų moterų įmonių valdybose tai nėra nepasiekiamas uh, tikslas, tačiau e, e, vis dėlto matome, kad e, moteriams iškyla visokių kliučių ir moteris gauna mažesnius atlyginimus, tad yra sunku padaryti net ir mažą žingsnį konkretų tinkamą linkime, nors ir turime gerų ketinimų. Reikia taip pat, kad taryba parodytų gerą valią ir parodytų, kad nori eiti teisingą linkme ir e, užtikrinti, kad ta direktyva pradėtų būti konkrečiai gyvendinama. Pone Kuneva. Dėkoju. Lygus tarp lygių. Tai būtų tikra harmonija. Manau, kad gali to tikėtis kiekviena visuomenė, kaip sakė Žinas Miltonas. Mano klausimas būtų toks, kaip su tom stiklo e, lubom, kurios e, sustabdo tūkstančius moterų. Ar tai nėra gyvenimo švaistimas? Mes turime moterų, kurios turi patirties, kurios yra baigusios mokslus ir jos yra neprimamos į vadovaujančias pozicijas, jos mažiau uždirba, jos savotiškai baudžiamos už tai, kas jos yra. Jos persekiojamos, priekabiaujama pačiais įvairiausiais būdais. Šis direktyvos projektas e, yra tas dokumentas, kuriuo siekiama neligybę sumažinti, ištaisyti. Kodėl jis iki šiol dar nepriimtas? Norėčiau užduoti šį klausimą tarybai. Norėčiau paklausti tarybos, ką ketinate daryti, kad būtų įvertintas tas stiklo lubų fenomenas egzistuojantis dar verslo įmonėse ir kaip ketinate skatinti lyčių lygybę e, jūsų pirmininkavimo metu. Dėkoju. Ačiū poniai Kūnevai nematau kolegos Martino e, salėje. Pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pone Kiničiai, minutė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. 17 e, metais didžiausiose e, Europos įmonėse moterų buvo dar e, labai mažai tik tai ketvirtadalis. Moteris, nors ir turinčios aukštą kvalifikaciją, negali užimti aukštų postų, todėl kad e, yra remiamasi stereotipais e, ir, ir, ir prietarais ir tai daro didelę žalą ES rinkai, siekiant pagerinti lyčių lygybės padėtį. padėtį turime uh, priimti teisėkuros priemonių numatančių kvotas. Pavyzdžiui, Italijoje, kuomet buvo priimtas įstatymas šios e, srities, moterų e, procentas padidėjo iki 33 procentų. Tačiau, aišku, moteris vertos užimti tos postus, nes jų kompetencija yra pakankama. Mes e, Prašome, kad e, taryba, kaip galima greičiau, imtųsi visų reikiamų priemonių. Pone Grapinė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Ši tema yra diskutuojama jau septynerius metus, kaip sakė kolegos. Vyrai, kurie pasisako, taip pat kalba apie neligybę. Moteris antropologiškai yra užprogramuotos būti ir namuose, ir būtyje dirbti, ir darbe. Ir moteris puikiausiai gali atlikti savo darbą įmonių valdybose. Moteris gali dirbti ir ten, ir ten. Jokių problemų dėl to nėra. Galiu pasakyti, ponė komisijos narė, jog taryboje įmanoma išspręsti tą užsiblokavimo problemą. Jeigu visuomenė nesupranta, kokia turi būti, e, koks turi būti moterų vaidmuo, būtinai reikia įtvirtinti kvotas. Aišku, puikiai aš suprantu, jog turi būti pasiekta pusiausvyrą tarp šeimos gyvenimo ir profesinės veiklos, bet reikia praktinių žingsnių, kurie būtų naudingi visai visuomeniai. Panas Marijas. Dėkuoju. Visuomenėje ir įvairiuose ekonominiuose sektoriuose moterų padėtis yra sąlygojama e, tam tikrų socialinių reiškinių. Ta padėtis turi keistis. Socialinė inžinierija, kurią dabar bando įgyvendinti ES šioje srityje, vargu ar pasiteisins, todėl kad neįmanoma priversti įmonių. Vargu, ar ES galės tai padaryti. Ponas Junkeris galbūt klausosi manęs. 140 milijardų. Tai yra ES e, biudžetas 7 milijardai, Europos investicijų banko biudžetas neturėtų būti naudojamos ES lėšos ar ar, ar obligacijos neturėtų būti perkamos, jeigu įmonių, įmonių valdybose nėra pakankamai moterų. Tokios priemonės būtų e, veiks, veiksmingos, jeigu įmonės negali parduoti savo akcijų, jeigu jos negali e, gauti pakankamai pajamų, tuomet e, jos galėtų padėti pasiekti šitą tikslą, nes kolegos norėčiau paprašyti, kad būtų laikomasi kalbėjimo laiko. Pina Pičerno. Dėkoju. Diskusija, kuri vyksta dabar, rodo, jog šio parlamento dauguma narių sutarė dėl tikslų. Reikia tik tai mažo žingsnio tinkama linkme, jog moterų didesnis skaičius įmonių valdybose nėra kažkoks privartinis veiksmas. Paprasčiausiai tuo atsižvelgiama, kad e, vyrų dominavimas ten realiai yra. O moteris nėra deramai atstovaujamas. Problema yra pač, pačių valdybų plotmėje. Tai sakau labai sunerimusi. Viena vertus, parlamentas nori ES suteikti e, galimybę daryti pažangą, tačiau taryboje e, per daug dažnai yra blokuojami tokie veiksmai, kurie eina tinkama linkme. Yra būtina veikti konkrečiai siekiant įtvirtinti lyčių lygybę. Pone Meisner. Nervaitė. Ja, danke schön, Herr Präsident. Dėkoju ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi dėl šios direktyvos. Man taip pat labai patinka ši diskusija dėl daugelio dalykų. Kai kalbame apie šį klausimą, e, girdime, kaip vis savo nuomonę reiškia vyrai. Ir jie dažnai pasisako už tai, kad lygybės reikia daugiau, kad moterų įmonių valdybose reikia daugiau. Mes iš tikrųjų esame tokios pat kompetentingos. Mes kalbam apie darbo užmokesčio skirtumą. Vokietijoje, lyginant su kitomis valstybėmis, jis yra pakankamai didelis tas skirtumas. Kalbame apie įstatymą šiuo klausimu dėl pariteto įtvirtinimo. Kai kurios valstybės narės jau tokius įstatomus priėmė, kai ginama e, ta lytis, kuri yra menkiau atstovaujama. Ir man e, labai patiko e, tai, ką pasakė ponia Regner. Lygybė yra e, ES DNR dalis. E, manau, kad mes tikrai pasieksime platų konsensusą tuo klausimu ir tas klausimas bus išspręstas. Nevot. Tikrai keista matyti, kad ši iniciatyva siekiant lyčių lygybės įmonių valdybose yra blokuojama taryboje praėjus jau daugiau nei penkeri, penkeriems metams. Tai rodo, uh, kokios konservatyvios yra valstybių narių vyriausybės ir neramina, kad ši iniciatyva yra tokia kontroversiška. Reikalaujame lygybės įmonių valdybose. Tai yra politika, kuri yra svarbi, tačiau daugiausia dėmesio skirime privilegijuotoms moterims. Beje, net nenuostabu, kad tiek daug problemų mums kyla, kalbant apie marginalizuojamas moteris. Verslo pasaulyje moterys susiduria su įvairiomis diskriminacijomis formomis, susiduria su didžiai, didžiuliais iššūkiais, ar tai yra juodaodė, ar romų moteris. Dažnai ji nesuranda vietos politinėme ir, ir verslo gyvenime, po to, kai buvo pasiektas tarimas tarp asme, asmenio prof, profesinio ir ir asmenio gyvenimo, šeiminio gyvenimo suderinimo. Aš tikrai norėčiau sugėdinti tarybą, kad galiausiai neranda to sprendimo. Aš tikiuosi, kad bus pasiektas konsensusas dėl moterų valdybose. Ana, un minuto. Kolegė Miranda, minutė. Dėkoju, ponia, pirmin, ponia pirmininkė. Lyčių lygybė įmonių valdybose atrodo nėra pirmiausios svarbios principas, bet tai, aiškiai rodo tarybos požiūrį šį klausimą. 22 procentus užima Ispanijoje moteris valdybose kurio, į tų įmonių, kurios yra biržinės. Kitur procentai dar kitokie. Taigi Europai idealių lygmenų tų skaičių mes dar tikrai nesame pasiekę. Lyčių lygybės komitete mes kalbėjome šią temą. Praėjo septyni metai, po tų diskusijų vėl grįžtame prie tų pačių klausimų. Ir tikslai dar tikrai nepasiekti, kolegė Džuana. Dear President, dear Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbiami kolegos. Pirmiausia, aš kaip Rumunijos parlamentarė džiaugiuosi šiuo direktyros siūlymu, džiaugiuosi, kad tai yra pirmininkaujančios Rumunijos prioritetas skatinti lyčių lygybę. Uh, Kai kurios valstybės narės visai nesnei pakeitė savo poziciją šiuo klausimu ir tikiuosi, kad taryba pastumės pirmin šias dėrybas. E, moterims e, verslo įmonės atstovima menkiau ir to priežastis yra daugelypės. Tai priklauso ir nuo e, stereotipų susijusių su lyčių vaidmeniu visuomenėje, su verslo kultūra ir panašiai. E, moterų e, kartais mažiau nori dalyvauti e, E, vystydama savo profesinę karjerą dėl to, kad tam nėra sudaromos geros sąlygos. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad jeigu e, dalyvauja daugiau moterų įmonėse, įmonės pasiekia geresnių rezultatų, šveigiama į vyrų poreikius, kuriama įmonės kultūra. Dėl to noriu pareikšti savo paramą pirmininkaujančiai Rumunijai, kad testų diskusijas dėl šios direktyvos. Dėkoju. Diskusija baigta šito klausimu. E, dabar žodis apibendrinimui e, ponė Jūrovai. Ne pirmininkė, gerbiami parlamentarai, esu labai dėkinga už ryštą diskusijas ir paramą, kurią išreiškė Europos parlamentas, kuris išryškė, kuri išryškėjo diskusijose ir taip pat labai džiaugiuosi, kad žiniasklaida susidomėjo šią temą. Ir apibendrinama norėčiau pasakyti, kad šalia tos e, didžiulės paramos, kurią išsakiau komisijos vardu šiam teisės aktui, dar norėčiau pasakyti, kad nelaukiame atblokavimo taryboje, nes dar reiks e, atlikti nemažai darbų, kad būtų užtikrinama didesnė įvairovė ne tik verslo pasaulyje. Norėčiau dar kartą paminėti kelis skaičius, statistinius duomenis. Daugiau nei 50 procentų moterų turime savo visuomenėje. 62 procentai universitetų absolvenčių yra moterys. Taigi, būtų galima teikti, kad normalu būtų tikėtis bent jau adekvačių skaičių ir kalbant apie moterų atstovavimą įvairiose uh, gyvenimo sferose. Tačiau palyginkime tuos skaičius. 22 procentai moterų valdybose, 6 procentai generalinių direktorių. Kalbant apie politinį gyvenimą, 20 procentų moterų nacionaliniuose parlamentuose. Turime vyriausybių valstybėse narėse, kur yra viena ar dvi moterys. Viena vyriausybė iš vis neturi moterų savo kabinete. Dabar pateiksiu pozityvų pavyzdį. Komisijoje mes jau siekiame 40 procentų vadybinių pozicijų ir tam tikslui darome nuolatinį, nuolatinės, imamės nuolatinių pastangų ir pagal pažangę procedūrą bandome užtikrinti sąžiningą konkurenciją konkurenciją, be kurioje nebūtų jokių kliūčių arba iš ankstinių įsitikinimų, ką matome daugelie kitų vietų. Ir dar tik tai norėčiau pakartoti, tai, ką sakė Žanteks. Iš tiesų, aš kaip moteris dirbanti komisijoje jaučiuosi puikiai, aš neturėjau virsti vyru, kad gaučiau šį darbą ir galiu puikiai prisidėti prie priimant sprendimus Europos komisijoje. Ir Žanas Klausas Junkeris labai aiškiai pasakė, devynios moterys turi būti komisijos narės. Ir tikrai galiu pasakyti, kad visos moterys komisijoje puikiai atlieka darbą ir daugiau, ir puikiai pasideda priimant sprendimus. Taigi, lyginant skaičius, lygindami skaičius, turime pasakyti, kad kažkas čia yra ne taip, nenormalu Europinėje visuomenėje. Ir dėl to mes daug dirbame, kad pakeistumėme situaciją. Kaip sakiau, mes ne tik laukiame, kol bus atblokuota direktyva taryboje dėl moterų valdybose. Ir dar norėčiau ponios Parker paprašyti pasiskaityti direktyvą, dabartinę jos redakciją, nes ten tikrai nėra kalbama apie tai, kad lytis pati savaime kad buvimas moterimi yra pakankama kvalifikacija. Ne, mes kviečiame užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir bendradarbiavimą, taigi kviečiu at, atkreipti dėmesį į dabartinę di direktyvos redakciją. Dabar pusė valstybių narių jau turi įstatymus, taigi jeigu judėsime į priekį, padėsime ir likusioms valstybėms narėms tą padaryti. Ir tiesa, kad valstybės narės gali pačios elgtis taip, kaip nori, jos ne, neprivalo laukti, kol bus atblokuota ši direktyva, jos pačios gali priimti sprendimą ir žengti pirmin. O komisija savo ruoštų nelukuriauja, mes atliekame daug ne teisėkūrinio darbo, mes e, įvairovės hartijai išsakėme paramą 10 tūkstančių įmonių, įskaitant, institucijų, įskaitant ir stambes įmonės, Sodexo, IKEA, IBM, Siemens. Štai šios tarptautinės korporacijos tikrai skatina įvairovės idėją ir tai yra privalumas jų verslui. Daugelie valstybių narių, įskaitant ir tas šalis, kur nėra primti įstatymai, yra eksportuojamas, skleidžiama ši pozityvi įmonių kultūra ir mes finansuojame daug projektų, kuriais skatiname įvairovę. Taigi darome daug dalykų ir tiesiog ne tik, kad laukiame, kol bus primtas tas teisės aktas, bet atliekame kitus darbus. Ir pabaigai norėčiau dar pakartoti, kad tikrai manome, jog šis teisės aktas bus priimtas ir vėlgi norėčiau pakartoti, kad tikimės, jog pirmininkaujantį Rumuniją irgi puikiai padirbės. Dėkoju. Dėkoju. Dabar žodis poniai Čiot tarybos vardu. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai, dėkoju už šias diskusijas. Kaip sakiau savo įžanginėme žodėje, taryba pasiryžusi siekti lyčių lygybės. Tai yra realus siekis. Pirmininkaujantį Rumuniją rengia dvišalius pokalbius su blokuojančios mažumos šalimis, kad būtų surastas sprendimas. Taip pat mes esame numatę susitikimus darbo grupių lygmenių dėl šio klausimo, tačiau mes neturime pamiršti, kad pirmininkaujanti valstybė priklauso nuo valstybių narių. Pagal įprastinę teisėkuros procedūrą susitarimas tarp valstybių narių gali būti priimamas kvalifikuotoje daugumą. Šalia to darbo, kurį atliekame bendradarbiaudami su Europos parlamentu, tam, kad būtų primami atitinkami teisės aktai, mes, kaip jau minėjau, rengiame ir išvadas dėl nevienodo užmokesčio. Ir taip pat pasiūlymus dėl privataus ir profesinio gyvenimo suderinamumo. Tikimės, kad tarybos bus patvirtintos EPSCO taryboje Birželio 13 dieną. Taip pat jums leidus norėčiau pasinaudoti galimybę ir informuoti, kad pirmininkaujantį Rumuniją renks aukšto lygmens darbo grupės posėdį dėl lyčių lygybės Bukarešte. Ir mes tikimės, kad kad bus aptariama lyčių lygybės tema neformaliame EPSCO ministrų susitikime Bukarešte balandžio mėnesį. Dėkoju už galimybę aptarti šį svarbų klausimą. Šiandieną, dirbdami kartu, taryba ir parlamentas tikrai užkirs kelią diskriminacijai ir nesažiningumui. Ir užtikrins, kad vienodos galimybės bus užtikrinamos ir vyrams, ir moterims. Dabar, esant tokiems neramiems laikams, susidurėme su galybė iššūkių, tačiau ateitis priklauso lygybei. Dėkoju. E Dėkoju, poniai Čiot. Tad diskusija šio klausimu yra baigta pagal darbo tvarkę. Dabar kitas darbo tvarkės punktas - diskusijos su Suomijos ministru pirmininku Jūga Sipila dėl Europos ateities. Minutės pertrauka. First of all, I want to thank the Finnish Prime Minister for being here. Thank you very much. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Suomijos ministrui pirmininkui, kad atvyko pas mus. Mums tikrai labai svarbu išklausyti įvairių šalių vadovų nuomonės apie ES ateitį. Europos parlamentui esminė yra 2, 3, 4 dalykai. Mes norime daugiau įgaliojimų Europos parlamentui, norime daugiau Europos, o ne mažiau Europos. Norime sustiprinti Europą ir jos nenaikinti. Kalbant apie daugiametę finansinę programą, mes pasisakome už tai, kad nuo 1,1 būtų perinama prie 1,3 procento, mes pasisakome už nuosavus išteklius. Imigracija pripažįstame, kad yra labai svarbus klausimas Europos parlamentui. Europos parlamentas patvirtino Dublino taisyklių reformą. Mes norime, kad būtų priimtas sprendimas taryboje šiuo klausimu. Ir vakar, šiandien, aišku, daugiausia aptarinėjami du klausimai - Brexitas ir Venezuela. Taigi būtų labai svarbu išklausyti jūsų minčių apie ES ateitį. Mes žinome, kokia yra Europos komisijos pozicija, mes žinome, kokia yra parlamento pozicija. Aišku, yra ir įvairių valstybių narių pozicijos. Tačiau dabar labai svarbu mums išklausyti Suomijos poziciją. Prašau, ministrė pirmininkė. Vi ricordo che vi potete registrare per... Noriu priminti, jog galite užsiregistruoti spontaniškiams pasisakymams, kurie prasidės e, iš karto po premjero pasisakymo. Pone pirmininkė, komisijos pirmininkė, parlamento nariai. Norėčiau šiltus linkėjimus jums perduoti iš šaltos Suomijos. Lankiausi Suomijos šiaurėje, ten gyvenu. Praeitą savaitgalį ten lankiausi, minus 30 buvo tokia temperatūra ir virš metro sniego. Taigi, reali, tai tikra žiema. Kągi labai malonu man šiandien čia lankytis. Europos parlamentas atliko puikų darbą pastaruoju metu, esant labai sudėtingoms aplinkybėms. Diskusijos orientuotos į ateitį apie ES yra esminės dėl dviejų priežasčių. Tam, kad pasiektumėme Romos deklaracijos vizijos, privalome kalbėti apie tai, kaip pasiekti pakankamos vienybės, kad būtų priimami sprendimai ir jie įgyvendinami. Antras dalykas. Privalome diskutuoti, kad sužinotumėme apie vieni kitų prioritetus ES veiksmuose ir biudžeto prasme. Europos šalys man tapo šeima, kai buvau, e, ver, dirbau verslininku ir turėjau daug e, giminingų įmonių įvairiose Europos šalyse, kai man buvo virš 30 metų, aš lankiausi e, Prancūzijoje, norėjau, turėjau susitikti su svarbiu generaliniu direktoriumi ir lėktuve skaičiau informaciją apie prancūzus ir ten buvo teigiama, kad negalima prancūzų klausti nieko apie šeimą, kai vyksta verslo susitikimas su prancūzu. Kai atvykau ir mes vakarieniavome su tos įmonės generaliniu direktu, direktoriumi, jis ten atvyko su savo žmona ir dukterimi. Ir pagrindinis pirmas man klausimas buvo, papasakokite apie savo šeimą. Taigi aš supratau, kad mes, europiečiai, turime daug, labai daug bendrų dalykų, daugiau negu įsivaizduojame. Jau 1920 metais e, Suomijos centro partijos e, įsteigėjas Santeri Alkio rašė, kad siekiant taikos Europoje žemynas turi savo politiką orientuoti link jungtinių Europos valstijų. Jis netgi paminėjo bendrąją valiutą. Jis buvo pionierius daugeliu prasmių. Pasirinkdami tarptautinį bendradarbiavimą, siekdami taikos ir ekonominio vystimosi, visa tai e, Suomijai visuomet buvo pagrindinis siekis ir pagrindinės gairės. Pastaraisiais metais mes e, sužinojome, kas yra populizmas Europoje. Mes pamatėme, kur link yra einama, kai sprendimas ieškant, kai ieškant sprendimo sudėtingiams klausimams, viskas supaprastinama. Galiausiai tuomet niekas neprisima jokios atsakomybės. Tai buvo Junktinėje karalystėje ir rezultatą visi puikiai dabar matome. Bet ne tik Brexitas. Ir matome, ne tik Brexito kontekste matome, kaip kerta populizmas. Matome, kad e, yra daug problemų dėl moterų teisių, žiniasklaidos laisvės ir uh, tikrai nesitikėjome, kad 21-ojo amžiaus Europoje apie tai teks vis dar girdėti. Taigi kaip ES gali skatinti savo bendrasias vertybės savo išorės politikoje, jeigu negali susitvarkyti savo viduje? Bendrosios vertybės, tokios kaip demokratija, teisinės valstybės principai, yra Europos laisvės, saugumo ir klėstėjimo pagrindas jos turėtų vienyti valstybės narės. Labai svarbu įveikti vidinius susiskaldimus Europoje. Tuo pat metu mes negalime taikstytis su teisinės valstybės principų pažeidinėjimais. Suomija labai šiltai sveikina komisijos daugiametę pasiūlymą dėl daugiametės finansinės programos. Ir aš, aš esu įsitikinęs, kad tikrai bus įmanoma uh, sukurti gerai subalansuotą mechanizmą šiam tikslui. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, Suomijos pozicija dėl ES kaip pinigų sąjungos pagrindinis kertinis akmuo yra gerbti tai, dėl ko buvo susitarta ir siekti tai veiksmingai gyvendinti. Mes remiame tokią ES, kuri užsitarnauja patikimumo konkrečiais veiksmais. 2015 metais mano vyriausybė pradėjo darbą tokioje situacijoje, kur valstybės deficitas buvo beveik 3,5 procento nuo BVP. Mes pasiekėme 2 procentų de deficito tikslą per skausmingus taupimus, mes reformavome viešuosius finansus, reformavome socialinę sistemą, visuomenės veikatos sistemą, pensijų reformą įgyvendinome. Viduje 4 procentais buvo užtikrinta devalvacija ir tokiu būdu pas, paspartintas užimtumas ir augimas. Mes susitarėme su profsąjungomis dėl atlyginimų užšaldimo ir apkarpimų, pratesėme metinės, metinį darbo laiką 24 valandomis ir taip pat socialinės įmokas padidinome. Kaip ir įsivaizduojate, toks veiksmų sąrašas nebuvo labai populiarus, tačiau dabar praėjus trejiems metams valstybės deficitas jau yra išlygintas, valstybės biudžetas subalansuotas, o užimtumo lygis yra aukščiausias per pastaruosius 30 metų. Taigi, Sprendžiant tokias problemas per nuolatinius fiskalinius pervedimus, tai nėra priimtina mums. Ir geriausias apsidraudimas nuo ekonominių šokų yra subalansuotas biudžetas ir nedidelis skolos santykis. Daugelį kartų e, per tuos metus aš cituodavau Žaną Klodą Junkerį. Mes žinome, ką padaryti, tik tai nežinome, kaip užsitikrinti perinkimą po to, kai tai padarėme. Taigi aš savo ruoštų taip dabar išbandau praktikoje, artėjant rinkimams balandžio mėnesį. Pažiūrėsime, kokie bus rezultatai. Norėčiau pasakyti, kad nepaisant rizikos, valstybės narės privalo sugebėti priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. Veiksmingas įgyvendinimas yra pats geriausias būdas reaguoti į dabartinius ir ateities iššūkius. Mums reikia įgyvendinti bendros rinkos ir mokslinių tyrimų plėtros ir inovacijų politiką, taip pat įgyvendinti vidaus ir išorės saugumo politiką, taip pat reikia įgyvendinti migracijos politiką ir įgyvendinti klimato politiką. Geresnis įgyvendinimas yra geriausia priemonė kovojant su populizmu ir didinant piliečių pasitikėjimą Europos Sąjunga. Ponios ir ponai, Suomija pirmininkaus Europos Sąjungai antrąjį šių metų pusmetį ir aš dabar norėčiau paminėti kelias sritis, kurios bus įtrauktos į mūsų pirmininkavimo darbo tvarkę. Taip pat yra temų, kur ES privalo dirbti artimiau bendradarbiaudama ir siekti efektyvių rezultatų. Pradėsiu nuo daugiametės finansinės programos, tai yra esminė įgyvendinimo priemonė, kalbant apie ES ateities politiką. E, Suomijos vertinimu bendras daugiametės finansinės programos lygis turėtų kiek įmanoma prieartėti prie dabartinės santykinės dalies. Daugiausia dėmesio reikia skirti toms sritims, kur ES gali pasiekti pačių geriausių rezultatų, tokiuose kaip migracija, saugumas, bendroji rinka, inovacijos, skaitmeninimas ir klimatas. Mes taip pat matome, kad yra reikalinga, reikalinga perskirstyti e, lėšas kaimo plėtros rytyje biudžete. Bendra žemės ūkio politika padeda užsitikrinti prieinamų ir saugių maistų ES piliečiams. Taip pat užtikrinama, kad ūkininkai gali padoriai gyventi ir skatinti darbo vietas žemės ūkio ir maisto pramonėse. Tuo pat metu sangodos politika sukuria subalansuotą plėtrą tarp valstybių narių ir jų viduje. Esu įsitikinęs, kad mes sugebėsime surasti subalansuotą kompromisą tarp tradicinių politikos sričių ir naujų iššūkių. Taip pat esu įsitikinęs, kad mes galime tą padaryti pirmininkaujant Suomijai. Antras dalykas. Mums reikalinga migracijos politika, kur būtų taikomas nuoseklus požiūris. Pirmiausia, migracijos priežastys turi būti sprendžiamos kur kas efektyviau. Be kita ko, šalia vystomo bendarbiavimo politikos ir humanitarnės pagalbos, priekybos ir, invest, priekybos ir investicijų politika reikalinga tam, kad mes galėtume kurti darbo vietas ir užtikrinti tvarų vystimasi. Taip pat turime daug dirbti, kad, veiks, kad užtikrintumėme veiksmingą sugražinimo politiką. Migracijos vidinis aspektas yra mūsų rankose. Mes turėtumėme valdyti migraciją per tiesioginius perskirstimus ir perkelimus iš pabėgėlių stovyklų. Tai reiškia, kad mažesnis spaudimas tektų ES išorės sienoms ir mažiau priekybos žmonėmis. Tuo pat metu mūsų išorės sienų valdymas irgi turi būti sustiprinamas. Taip pat reikalinga spręsti ir pačius sudėtingiausius politinius klausimus, tokius kaip mechanizmas dėl solidarumo krizės sąlygomis. Labai svarbu, kad susitartumėme dėl to iš anksto, o ne tuo met, kai yra įsisiubavusi krizė, kaip atsitiko 15 metais. Trečias dalykas - saugumas ir bendradarbiavimas gynybos srityje irgi yra svarbu ir šias rytis reikia stiprinti. Suomija aktyviai reikalavo ambicingesnės pažangos saugumo ir gynybos srityje, kartu su Prancūzija ir dabar sveikiname pasiektą pažangą. Europos gynybos fondo sukūrimas ir PESCO yra žingsniai teisinga kryptimi. Dabar mes privalome susitelti ties įgyvendinimu ir konkrečiais rezultatais. ES taip pat sustiprino savo pajėgumus kovai su hybridinėmis grėsmėmis. Europos centras kovai su hybridinėmis grėsmėmis Helsinkyje, prisideda prie NATO ir ES šalių parengties kovai su tomis grėsmėmis. Aš norėčiau padėkoti 19 dalyvaujančių valstybių, iš kurių 16 yra ES valstybės narės, už jų ryštingumą ir pasiaukojimą, taip pat e, sveikin, e, kviečiu ir kitas valstybės narės prisijungti prie šio centro. Ketvirtas dalykas - privalome sustiprinti ir pagerinti bendrąją rinką. Mes esame geriausia bendroji rinka pasaulyje. Be inovacijų ir priekybos tai yra geriausias būdas kurti naujas darbo vietas. Labai daug potencialo matome ypač paslaugose ir skaitmeniuose produktuose Reikia gerinti situaciją ir viskas priklauso nuo mūsų pačių. Aš raginu surasti bendrą mąstyseną tam, kad būtų priimti tie 35 pasiūlymai, kurie vis dar yra dėrybų stadijoje. Žvelgiant į ateitį, aš tikiuosi, kad būsima komisija laikysis holistiškesnio požiūrio, kalbant apie bendrąją rinką, skaitmeninimą, pramonės politiką ir išorės konkurencingumą nes tai yra iš tiesų labai tarpusai susijusios rytys. Mes turėtumėme siekti į ateitį orientuotos augimo strategijos. Į tai eina ir duomenų mobilumas, ir dirbtinis intelektas. Taip pat labai svarbus didinti konkurencingumą įgyvendinant ES socialinio ramščio principus. Labai svarbu skatinti lygybę darbo gyvenime ir didinti išsilavinimo lygį ir švietimo lygį mūsų visuomenėse. Prekybos politika irgi yra labai svarbi, kalbant apie ES konkurencingumą ir naujas darbo vietas. Kalbant apie laisvos prekybos susitarimus, aš džiaugiuosi naujausiais pasiekimais su Japonija, Singapūru, Meksika, ir Kanadą. Ir matome, kad tikimės pažangos ir vykstančiose dėrybose. Tačiau yra žalinga, jeigu stambiausi veikėjai užsieima priekybiniais karais. Mes turime padaryti viską, kad nugriautumėme tokias sienas arba neleistumėme joms išdygti. Ypač mažosioms valstybėms žala bus lemtinga. Taigi mes turime gerbti ir nepažeidinėti bendrųjų prekybos taisyklių. Galiausiai ES turi imtis lyderio vaidmens klimato kaitos veiksmų srityje. Tarptautinės klimato kaitos komisijos ataskaita dar kartą mums priminė, kad grėsmė dėl klimato kaitos kelia yra susijusi su gyvybė Žemėje. Mes negalime nusisukti nuo mokslo. Šalia tos grėsmės aš dar išvelgiu ir daug galimybių bandant atremti šį globalų iššūkį. Aš kaip inžinierius manyčiau, kad yra įmanomi technologiniai sprendimai ir tai yra geriausias būdas ir aš esu įsitikinęs, kad pasauliui siekiant netaršio, netaršaus vystimosi mes turime būti fronto pirmosiose linijose, e, kovojant e, su klimato kaita ir pasinaudojant e, galimybėmis, kuriant darbo vietas čia Europoje. Mums reikalinga imtis veiksmų trijose srityse - CO2 emisijų mažinimas, anglės e, CO2 saugojimas ir naujosios technologijos. Praeitą savaitę Suomijoje vyko šiaurės šalių klimato kaitos susitikimas Helsinkyje. Šiaurės šalys pažadėjo siekti, pasiekti tikslų iki 20 metų. Šiaurės šalys nori sušvelninimo, imtis sušvelninimo pastangų ir pažaboti pasaulinį atšilimą iki pusantro laipsnio Celsijaus. Taip pat ir Suomijos parlamente aštuonios Suomijos politinės partijos užsibrėžė tikslą, pagal kurį ES turėtų pasiekti neutralumo CO2 prasme iki, iki, dar iki 50 metų tam reikia sugriežtinti emisijų mažinimo įsipareigojimus 2030 metams, siekiant bent jau 55 procentų lyginant su 90 metų lygiu. ES apivartinių taršos leidimų sistema yra pati efektyviausia kaštų prasme sistema mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Suomija siekia atnaujinti šią sistemą tokiu būdu, kad emisijų, kain, e, emisijų leidimų kaina verstų operatorius veikėjus e, siekti mažinti emisijas greičiau ir veiksmingiau. Mes siūlome, kad nauji sektoriai, tokie kaip šildymas ir vėdinimas, būtų irgi, pastatų šildymas ir vėdinimas irgi būtų įtraukiami į apivartinių taršų apivartinių taršos leidimų sistemą. Taip pat mes spartiname perėjimą prie žiedinės ir bioekonomikos. Bioekonomikos veiksmų planas turėtų būti įgyvendinamas nedelsant. Mano vyriausybė nusprendė neteikti jokių dovanų pirmininkavimo metu. Mes tuos pinigus panaudosime tam, kad kompensuotumėme tas emisijas, kurios bus išmetamos kelionių metu, pirmininkavimo metu. Antras dalykas. Mes turime didinti CO2 surinkimą. 4 milijardai hektarų miškų ir laukų Ir mane stebina tai, kaip žemės ūkio sektorius gali prisidėti prie CO2 mažinimo, jeigu mes keisime ūkininkavimo praktiką. Šimtas CO2 ūkininkų, taip vadinamųjų, dabar veikia Suomijoje ir bando šias technologijas ir matome, kad CO2 galima iš tiesų sekvestruoti ir sugaudyti. Ir aišku, mes turime e, auginti daugiau miškų. 4 milijonai hektarų miškų prarandama kas metus Afrikoje, tai sudaro visą Slovenijos užėmamą teritoriją. Kaip maisto, maisto ir žemės ūkio organizacijos ataskaitoje teigiama, pasaulis kovodamas su, su klimato kaita, daugiau dėmesio turi skirti miškams. Ir vienas konkretus žingsnis, kurį turėtumėme žengti išorės finansavimo srityje, yra didinti pasaulinės CO2 sugerimo galimybės. Ir mes e, e, Afrikos miškininkystės fondą steigiame, jo dėka bus galima prisidėti prie CO2 mažinimo Afrikoje. Taip pat naujosios technologijos čia yra reikalingos Ir dabar turime techninių sugebėjimų, techninių galimybių sugaudyti anglės dioksidą iš oro ir paversti jį kitais produktais. ES turi investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą ir geriau pasinaudoti milžiniškų mokslo, technologijų ir inovacijų potencialų šioje srityje. Mes taip pat turime mąstyti novatoriškai, kuriant naujas paskatas ir taip pat taikyti į rinką orientuotus metodus tam, kad CO2 gaudyklės pasinaudo, pasiteisintų. Mes turime dirbti greičiau ir daryti daugiau. Turime mažinti emisijas, geriau sugaudyti CO2 ir pritaikyti naujas technologijas tam, kad CO2 galėtume sugaudyti iš oro ar iš kitų emisijų šaltinių. Gerbiami bičiuliai europiečiai, po Europos parlamento rinkimų, prieš, tarp prieš Europos parlamento rinkimus taryba turi susitarti dėl aiškios darbo atvarkės ir be klimato kaitos mes daug dėmesio skirsime augimui ir saugumui, taip pat esnės valstybės principams. Tai yra, tai ir išliks esminių mums klausimų. Taigi aš kreipiuosi su prašymu vienyti ES, kuris sugebėtų imtis konkrečių veiksmų, sugebėtų gyvendinti sprendimus ir prisimtų atsakomybę. Tai reiškia atsakomybę mums patiems, už mus pačius, už žmonės ir mūsų pančią aplinką, už ekonomiką ir planetą. Nepamirškime kad mes visi čia tam, kad užtikrintumėme geresnę ateitį jaunimui ir būsimoms kartoms. Mūsų labui ir mūsų bendros ateities labui turime imtis ryštingų, veiksmingų ir vieningų veiksmų ES. Tikrai labai svarbu, kad visa tai būtų padaryta. Dėl to aš ir akcentuoju žodį įgyvendinimas ir nekartą įminėjau savo kalboje. Demokratinės Europos jėgos susigražins žmonių pasitikėjimą, primdamos sprendimus ir juos įgyvendindamos namuose ir taip pat čia Briuselėje. Dėkoju. Much, Ačiū, ponė ministrė pirmininkė puikia kalba jūsų buvo pasakyta čia Europos parlamente. Dabar pasisakys ponas Žalas Klodas Junkeris. Pone pirmininkė, pone ministrė pirmininkė, ponios ir ponai Europos parlamento nariai, džiaugiamės. Ir irgi ir aš susitikdami su Juhanu, e, Suomijos ministrų pirmininku. Suomija Europos Sąjungos narė tapo 1995-aisiais. Atsitiktinai aš tą pačią dieną tapau ministrų pirmininku. Ir paskui matome, kad Europa nuo tada kartais ima ir suveikia. Visada sakiau, kad nuo pat pirmos savo dienos įstojimo Europos Sąjungą Suomija elgėsi taip, lyg būtų Europos Sąjungos valstybė įkūrėja, taip, lyg visada būtų buvusi jos narė. Kai kurios valstybės narės įkūrėjos turėtų iš Suomijos pasimokyti ir laikytis to paties požiūrio, kokio Europos Sąjungoje laikosi Suomija. Suomija nuo tada, kai su Europos Sąjunga visada buvo pasirengusi visų klausytis, įsiklausyti. Ji pati ir jos vyriausybės. Jie moka klausytis. Suomija ne tik klauso, bet ir girdi, kas sakoma, o tai, ką sužino iš kitų, panaudoja politikoje. Taip elgėsi visi ministrai pirmininkai. Su ponu Karvoliu pradėjau dirbti, paskui su ponu Jirki, su, su tavim ir, ir štais ir, ir, ir su, su kitais susitiksiu. Šiandien man bus Suomijos diena, jeigu taip galima pasakyti. Dabar e, dar galiu pridurti, kad kai kurie ministrai pirmininkai dirba Europos komisijoje. Treč, trečiasis pirmininkavimas Suomijos ES artėja, tai bus tas pirmininkavimas, kuris bus ypatingas. Ypatingas, nes jis vyks po ES, po ES parlamento rinkimų bus paskirtas naujas tarybos ir komisijos pirmininkas, bus paskirtas naujas centrinio banko vadovas. Tai bus tas laikotarpis, kai reikės veikti labai apdairiai vadovaujant ES. Suomija geba tai daryti, tai parodė savo jau pirmo pirmininkavimo metu. O kai dėl santykių tarp Europos komisijos ir Suomijos, tie santykiai sunkiai galėtų būti geresni, jie puikūs. Mes dirbame labai pasitikėdami vieni kitais. Tai buvo visada, kai mes kalbėjom apie gynybos ir saugumo mechanizmo steigimą, e, lygiai taip pat energetikos ir klimato klausimais, lygiai taip pat kalbant apie e, tarpusavio sujungimo, tinklų sujungimo struktūras e, kai kuriuose Suomijos regionuose Europos Sąjungoje. Kaip komisijos pirmininkas norėčiau pasinaudoti Suomijos pirmininkavimu ir Arkties dimenciją labiau išplėtoti. Tai yra labai svarbus klausimas, nes Arkties regionas e, šyla du kart sparčiau negu bendras vidutinis atšilimas. Suomija dabar vadovauja Arkties tarybai. Diskutavau su Juhanu savo bičiuliu, kai lankiausi lapkritį Suomijoje. E, Suomijai pirmininkaujant e, norima sušaukti Arkties tarybos aukščiaus lygio posėdį. Ir aš manau, kad e, turėtume užsitikrinti kad Arkties regionas taps ES darbo tvarkės prioritetu. Jūs turėtumėte, e, suprantama, gilinti kartu ir ekonominę ir pinigų sąjungą, bankų sąjungos rytyje Reikės dar dirbti, kad ta sąjunga būtų sukurta, kapitalo rinka taip pat reikės pabaigti kurti, visą tai turi išvysti dienos šviesą. Pirmininkaujant Suomijai, labiausiai susitelksime prie daugiametės finansinės programos kūrimo. Tai yra liūto dalis, e, lyginant su visu pirmininkavimu šios šalies. Galiu jau dabar užtikrinti, kad e, galėsite remtis Europos komisiją lapkričio mėnesį, kai vyks tarybos posėdis. Aš tikiuosi, mes patvirtinsime daugiametę finansinę programą. Šiemet visus darbus reikia užbaigti. Kitu atveju prarasime labai daug laiko, e, rengdami programas ir numatydami jų finansavimą, vėluosime tas programas įgyvendinti. Aš jau dabar norėčiau padėkoti Suomijai, būsimajai pirmininkiai. Tikiuosi, kad Europos komisijos siūlymai bus tie, kurios bus atsižvelgta. Ypač, kai kalbama apie stabilizavimo priemonės, siekiant kurti ekonominį ir pinigų sąjungą ir ją sutvirtinant, apsaugant nuo išorės sukretimų. Taryba buvo kalbama apie šiuos dalykus labai atsargiai. Tačiau Ši ekonominė ir pinigų sąjunga turi gebėti reaguoti į pasaulinės krizės. Taip pat noriu padėkoti Suomijos vyriausybei, nes ji yra viena iš tų vyriausybių, kurios Europoje paremė investicijų planą. Jį parengėme irgi ir aš. 8 milijardai eurų skirtų investicijoms e, šio plano dėka. Ir Suomijoje e, irgi pasinaudota buvo šiuo planu ir norėčiau, kad kiti pasiektų tuo puikiu pavyzdžiu. Linkiu jiems paties geriausio, iš pradžių balandžio mėnesį didžiausios sėkmės ir jūsų pirmininkavimui, kuris prasidės Liepą. Dėkoju. Ci sono altri parlamentari che vogliono registrarsi? Ar norėtų dar kas nors užregistruoti spontaniškų pasisakymų procedūrai? Turėtumėte daryti tai dabar, nes to jau pat baigsime registravimą, elektroninį registravimą spontaniškiams pasisakymams. Dabar žodis EPP e grupės pirmininkui, ponui Weber. Pone pirmininkė, pane ministrė pirmininkė. Jūs <clears throat> lankotės Europos parlamente esminės svarbos laikotarpių. Jūs kalbėjote apie Europos ateitį per ateinančius mėnesius, apie jūsų valstybės ateitį, apie demokratinius procesus, kurie mūsų laukia. Aš manau, kad demokratija jums, lygiai taip kaip ir man, yra labai svarbus e, aspektas. Helsinkije mes e, pristatėme savo kandidatą, prasidėjo demokratinis procesas, na, o paskui viskas plėtosis toliau ir demokratiniai procesai bus pagrindinė ateinančių mėnesių tema. Norėčiau grįžti prie kai kurių jūsų minėtų aspektų. EPP visiškai pritarė jums dėl biudžeto disciplinos. Tai yra ne tik nukreipta į verslo pasaulio interesus. Čia kalba sukasi apie ateinančių kartų ateitį. Biudžeto drausmė yra labai svarbus aspektas. Labai svarbu užtikrinti tvarumą taip pat, nes tvarumas yra ateitis. Taip pat kalbant apie DFP, norėčiau šiuo klausimu išsakyti šiek tiek daugiau kritikos. Jūs e, pradėjote savo kalbą sakydamas, kad e, reikia fiksuotos sumos. Tačiau e, klausimas yra, kokios užduotis mūsų laukia, kokia, ko pageidauja ES Mes e, turime e, imtis veiksmų ir dėl e, kibernetinio saugumo, dėl inovacijų, dėl kitų aspektų. Valstybės narės taip pat turi būti pasirengusios mokėti tinkamas įmokas, tinkamo lygmens įmokas į bendrijos biudžetą. Tad kokie yra poreikiai šitais klausimais? Kitas e, aspektas. Iššūkiai klimato kaitos. 55 tūkstančiai e, klimato akcijose dalyvaujančių moksleivių parodė mums, kokie svarbus yra šitie klausimai. Aš e, norėčiau taip pat pabrėžti, jog kai kurie principai šiame kontekste yra labai svarbus EPP. Mes turime ne tiek drausti įvairius dalykus kovos su klimato kaitos srityje. Neturime sakyti piliečiams, kad jie negali skristi į Maliorką atostogauti, nes per daug iš metalų. Bet e, turime siekti, kad žmonės skristų į Maliorką švariais, ekologiškesniais lėktuvais. Taip pat negalime sakyti besivystančioms valstybėms ar kylančioms e, ekonomikoms, kad jos turi stabdyti savo vystimasi. Tai neatsakymas. Atsakymas yra, ką ES gali padaryti, kad padėtų toms valstybėms įgyvendinti modernės technologijas, kad jos geriau galėtų kovoti su klimato kaita, kokias inovacijas įgyvendinti. Kitas e, aspektas. Mes turime siekti tų tikslų veikdami kartu su piliečiais. Piliečiai turi prisidėti prie pokyčių. Mes e, matome Prancūzijoje geltonųjų limenių protestus dabar ir e, taip pat girdime dažnai sakant čia parlamente, kad e, nebegalime finansuoti per nelik aukštų e, energijos kainų. Mes e, turime Nes turime užtikrinti tokius pokyčius, kurie e, padėtų piliečiams, o nežlugdytų juos. Mes e, sumažinome CO2 išmetalus automobilių ir mes, Europa, esame lyderiai pasauliniu mastu šioje srityje. Mes parodėme, jog kartu veikdami galime padaryti labai daug. Dėkoju. Kitas kalbėtojas Skofad, socialdemokratų frakcija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Suomija, jūsų valstybė, ponė premjerė, yra lyderė švarios energetikos naudojimo srityje, lyčių lygybės srityje. Jūs taip pat užimate trečią vietą pasaulyje pagal žemiausią korupcijos lygį. Jūs, jūs e, aplenkėte, pavyzdžiui, mano valstybę šituo požiūriu. Mes jums pavydime. Pone premjerė, šiandien jūs kalbėjote apie geresnį teisėkaros principų įgyvendinimą. Man labiausiai rūpi socialiniai pokyčiai Europoje. Europa turėtų įgyvendinti tvarų socialinį modelį ir įtraukų socialinį modelį. Reikia, kad Europos piliečių gyvenimas gerėtų. Šiandien jūs e, kalbėjote apie tokius dalykus, kurie man primena e, liberalių pažiūrų šūkius. Mes e, socialdemokratai siekiame, kad e, Europoje būtų įgyvendintos aukšto lygmens ambicijos. Mes norime, kad e, vanduo, kurį gerime, būtų švarus, kad būtų švarus oras, kad e, būtų saugus maistas, todėl reikia pereiti prie tvaresnės gamybos Turime taip pat kovoti su e, neteisingais mokesčiais. Turime taip pat tinkamai gyvendinti augimo ir stabilumo paktą. Tas paktas turi virsti tvarumo paktu Europai. Turime ir gaminti, ir gyventi tvariau. Taip pat e, jungtinių tautų vystimosi tikslai turi būti mums labai svarbios gairės. Mes, europiečiai, turime suteikti tinkamą formą globalizacijai, tinkamą turinį. Negalime taikstyti su tuo, kad peršamos tam tikros taisyklės. Mes turime į jas reaguoti, tarti savo žodį. Nes tas taisyklės nori įpiršti tie, kas nori, kad kad visą laiką būtų visko daugiau ir daugiau, tačiau kartais pamirštami socialiniai aspektai. Kaip sakiau, mokesčių teisinga sistema taip pat yra labai svarbi Europai. Tai labai svarbu, kad piliečiai labiau pasitikėtų vyriausybėmis. Ar jūs esate pasirengę kovoti už teisingesnę mokesčių sistemą? E, praeitą savaitę buvo paskelbtas tyrimas, jog e, Europos Sąjungoje dar nesurenkama tiek mokesčių, kiek būtų įmanoma surinkti. Ir šie nuostoliai yra dar pakankamai dideli, reikia spręsti tą problemą. Reikia taip pat, kad parengtume mokesčių priebėgų sąrašą, siekdami teisingesnio apmokestinimo. Daug europiečių nesupranta, kodėl e, jie patys e, turi mokėti vis daugiau, to tarpu didelis interneto įmonės, tokios kaip Google'as, atleidžiamas nuo mokesčių. Mes turime saugoti gerovės valstybės principus, turime kovoti už teisingą konkurenciją, nes e, dabar mo, mokesčių sistemos neteisingumas, jo pasiekmes gula ant piliečių pečių. Mes e, turime taip pat siekti geresnių visuomenės sveikatos paslaugų. Pone premjerė, mes matome, kad yra jėgų, kurios e, nori sugriauti mūsų europinį visuomenės e, modelį. Mes turime kovoti su tuo, mes turime siekti tvaraus ir priimtino Europos modelio. Tikimės, kad visos progresyvios jėgos prisidės prie šių tikslų siekimo. Dėkoju. ECR frakcijos vardu žodis e, Ronen Lerner. Kiitos puhemies. Dėkoju. Pone pirmininkė, sveiki atvykę į Europos parlamentą, pone Sipila, pone ministrė pirmininkė. Mūsų bendras tikslas yra pagerinti ES piliečių gerbuvį. Būtent dėl to norėčiau iškelti tokias svarbias temas, pateikdama konkrečius pavyzdžius - migracija, piliečių saugumas, kova su fiskaliniu sukčiavimu ir uh, informatorių apsauga. Pone Sipila, 15 e, metų rudenį jūs siūlėte priimti savo puikiame name su devyniais mėgamaisiais e, prieglopščių prašytojus. Visame pasaulyje buvo apie tai kalbama, įskaitant arabų šalių žiniasklaidą. Tai padidino skaičių žmonių atvykstančių pas mus. Daug jaunų irakiečių, štai pažiūrėjau, sakė, kad ministro pirmininko e, siūlymas paskatino juos pasirinkti Suomiją kaip šalimi, kurią norėtų vykti. Jūs pakvietėte tuos žmonės, paskui apie tai buvo kalbama apie nemokamas veikatos paslaugos ir švietimą Suomijoje, apie nepaliestą gamtą, apie labai gražias moteris. Ir Alarabijabėje, pavyzdžiui, buvo kalbama kaip apie e, ta, tokias moteris, kurios yra šviesia plaukės, mėlynakės, kad tai yra tikri perlai. Jūs paskelbėte tokį švelnų, žavingą kvietimą, bet tai suveikė kaip magnetas ir dabar turime tokių nepageidaujamų pasiekmių, brangiai kainuojančių pasiekmių. E, moteris ir vaikai patiria seksualinį smurtą, moteris ir vaikai jaučiasi vis mažiau saugus. Ministrė pirmininkė, ar pripažįstate, kad tas toks kvietimas, kurį paskelbėte, sukėlė tokį, tokias pasiekmes, kad daug žmonių atvyko į Suomiją neturėdamiesi, neturėję ten atvykti, neturėjo gauti prieglopščio. Negalima šalių kilmės problemų išspręsti žmonės iš tų šalių kviečiant į Europą. Reikia problemas spręsti ten, kur jos yra. Europos valstybės, gerbuvo valstybės negali tapti socialinių paslaugų centrais visam pasauliui. Suomijoje buvo daug kalbama apie paslaugas pagyvenusiems žmonėms. Buvo kalbama apie įmonę, kuri turėjo senelių namus ar siūlė paslaugas e, pagyvenusiems žmonėms. Įmonės, kurios e, e, veikia gana bejotinai, nes Buvo kalbama daugiausia apie pelną, buvo sumažintas darbo užmokestis, dėl to nukentėjo, aišku, ten esančių piliečių saugumas. Įmonės buvo kaltinamos mokestiniu sukčiavimu, buvo daug investavusių savo kapitalo džersiją, tai yra e, vienas iš mokesčių rojų. E, būtų gerai, kad, tos, kad tie visi klausimai būtų aptarti atvirai. Reikia tokios kultūros, kur būtų galima kovoti su visais nusikaltimais. Tai, kas įvyko e, su, tais, su ta senų žmonių priežiūra, yra skandalas. Būtina e, turėti galimybę diskutuoti apie tai, kaip pastebima, kad yra problema. Būtina apsaugoti informatorius. Jie neturi sulaukti e, sankcijų už tai, apie ką praneša, nes jie gina bendrą interesą Turi būti oficialūs kanalai, lengvi naudoti e, tiems, kurie informuoja apie problemas. Aš tikiuosi, kad jie bus tinkamai apsaugoti įstatymais visose valstybėse narėse, skaitant Suomiją. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį Alde frakcijos pirmininkui ponui Verhofstadt. Pone ministrė pirmininkė, aš taip pat ministrų pirmininku tapau tuo metu, kai Suomija paėmėsi pirmininkauti. Prisimenu tą vadovų tarybą, buvome Tamperėje ir 99 metų Tamperė man primena du dalykus. Elnienos mėsą, lab, elnieną labai skanę valgėm ir kalbėjome kaip tik apie prieglopšio migracijos e, politiką. E, na, valstybės narės E, jau tada sprendė tuos klausimus labai nelengvai. Džiaugiuosi išgirdęs jūsų pasisakymą, jūs pradėjote nuo Sateriakio. Čia turiu citatą jo. Nilsas pradėjo man prisiminti, jis suomis. Žmonių supratimas apie tautų lygą turėtų būti pasisemta iš ES ir ES turėtų tapti uh, E, Europos jungtinėmis valstijomis. Tai yra gal 30-mečio e, toksai projektas. Tuomet buvo siūloma tokią būtent Europą kurti. Nenoriu e, per nelik išsiplėsti, bet norėčiau pamatyti tris dalykus, kurie jūsų pasakymėm pasirodė svarbus. Eurozona ir jos valdysena. Sutinku su jumis, mums nereikia reformuoti eurozonos tam, kad galėtume atlikti namų darbus už valstybės, pateikdami naujas priemonės mums valstybėms. De, bet dėja, valstybės pačios turi atlikti namų darbus. Vieninga bendra valiuta e, reikalauja, kad turėtume fiskalinius gebėjimus. Euro, euras turi turėti e, rezervą tinkamą, kad jis būtų pripažįstamas pasauliniu lygmeniu, kad būtų galima aukti ES viduje, irgi tai yra būtina ir e, turime turėti priemonę atremti va taip vadinamiems asimetriniams šokams, nes valstybės narės e, negali kažkurios vienos ar kitos spręsti visų klausimų, kurie yra bendri visiems. Taip turėtų būti mano nuomonė. Kitas dalykas, kurį norėjau paminėti, yra bendroji rinka. Jūs sakėte, kad turime pačią geriausią pasaulyje bendrąją rinką. Pataisysiu šiek tiek galėtume turėti galbūt geriausią pasaulyje vieningą rinką, bendrą rinką. O dabar turime žvelgti į ateitį, į skaitmeninę rinką, į energetikos rinką, kapitalo rinkas. Ir manau, kad geras sprendimas yra vienas. Turime sukurti europinio ligmens reguliuotojus toms rinkoms. Ir pamatyt, jau matome, kad randasi po truputėlį tų rinkų užuomasgų. Už Gynybos sektorius. Manau, kad Europos sąjunga dabar turi didžiausią problemą dėl to, kad nėra gynybos sąjungos. Mes turime biudžetą Europoje, kuris yra didesnis negu Rusijos biudžetas tris kartus, bet man atrodo, mes visiškai negebame kurti savo gynybos sistemos dėl to, kad turime 28, dėl to ir turime tokią situaciją, kai ta pati veikla dubliuojama 28 kartus. Tai štai, tikiuosi, kad tos problemos bus sprendžiamos pirmininkaujant Suomijai. Dėkoju. Dabar kalbės žalių frakcijos vadovė e, Skakelė. Ministrė pirmininkė, dėkoju, kad prisijungėte šiuose diskusijose apie ES ateitį. Ir kai mes kalbame 10 tūkstančių moksleivių dabar gatvėse Bruselėje žygiuoja, žygiuoja ir Suomijoje. Ir jie žygiuoja dėl to, kas yra labai svarbu, būtent, kad žmonės ir planeta būtų svarbiau nei pelnas. Mes turime rimtai pažiūrėti tai, ką jie daro. Ir prašau jūsų, ministrė pirmininkė, įsipareigoti dėl ateities, įsiklausyti tuos jaunus žmonės, investuoti į ateitį, kalbant apie klimato kaitą, švietimą, dirbti kartu kaip europiečiai privalome. Kalbant apie klimato kaitą, ES turi prisimti milžinišką atsakomybę ir kiekviena valstybė narė turi suvaidinti savo vaidmenį. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs minėjote tai, kad esate pasiryžęs eiti į priekį, kad norite ambicingesnių klimato kaitos tikslų. Puiku, jūs minėjote, kad labai svarbus čia yra ir CO2 sugaudimo e, technologijos klausimas. Ir Suomija iš tiesų turi čia didelius pajėgumus, didelį uh, didelius gražius Suomijos miškus, tai yra didžiulį gamtos paveldą savo šalyje. Ir kalbant apie miškus, būtent dėl jų Suomija tapo gerovės valstybė tokia, kokia yra dabar. Tačiau mes turime formuoti klimato kaitos politiką. 27 milijonai CO2, ekvivalentiškų CO2 sugaudyta, sugaudoma Suomijoje per metus. Taigi mes miškuose. Taigi mes privalome tinkamai juos tvarkyti ir išsaugoti. Bet priešingai tam, ką jūs pasakėte, jūsų vyriausybė planuoja kirsti Suomijos miškus. Ir tai nėra tvaru. Tai yra nebūtina ir nereikalinga. Ir tiesiog atsisakoma to didžiulio turto, kuris padeda kovoti su klimato kaita. Taigi aš tikiuosi, kad po jūsų gražios kalbos šiandieną jūsų vyriausybė per, permastys savo poziciją ir išsaugos tą gamtos turtą, kurį jūs turite. Uh, ir tokiu būdu, aišku, išsaugos ir miškų galimybę su, sugaudyti CO2. Jeigu norime pasiekti iki 50 metų Europoje ekonomiką, kuri būt, neišmestų visiškai CO2, tai mes turime parodyti pavyzdį kitoms šalims, kurios irgi augintų daugiau miškų ir turime pirmiausia, aišku, išsaugoti savus miškus. Uh, Taigi džiaugiuosi, kad minėjote, jog sieksite ambicingesnių tikslų, mes jūs visiškai palaikome ir džiaugiuosi, kad tą darote Šiaurės šalių taryboje, bet tikiuosi, kad tas bus padaryta ir ES taryboje, kalbantis su kitais ES ministrais, kad tas būtų padaryta Europoje. Tai būtų veiksmingas įgyvendinimas. Jauni žmonės, kuriuos minėjau, jie, tie žmonės, kurie valstybėse narėse ES labai greitai valdys mūsų ekonomikas, mūsų politiką ką už mūsų politiką bus atsakingi ir panašiai. Taigi reikia juos parengti tai užduočiai. Ir Suomija labai garsi dėl savo švietimo sistemos, visi lankosi Suomijoje ir bando nukopijuoti Suomijos švietimo sistemą. Bet aš norėčiau pasakyti, kad dabartinė vyriausybė lyg linkusi atsisakyti savo pozicijos ir milijardų eurų sumažinti mokslinius tyrimus švietimo srityje, bet mums investicijų reikia daugiau ateityje, ne mažiau. Ir turime apie tai kalbėti, kalbant apie daugiametę finansinę programą Europos lygmenių. ES turi sustiprinti socialinę sanglaudą Europoje ir prisidėti prie visų piliečių gerovės, ne tik tų, kurie turi gerus ryšius su verslu ar valstybės aparatu. Taigi turime į tai investuoti, turime investuoti į ateitį. Ir yra daug užduočių, kuriuos vis gauna, kurias vis gauna ES, tam reikia išteklių ir negalime taiksyti su mažėjančiu biudžetu. Ir Suomija uh, savo pirmininkavimo metu vaidins, vaidins svarbų vaidmenį, bandant užsitikrinti tik, tik, tinkamą finansavimą ES, nes tik tada galėsime atlikti savo užduotis. Ministrė, ministrė pirmininkė, jūs savo kalboje sakėte, kad labai svarbios yra bendrosios vertybės, teisinės valstybės principas, vieninga Europa. Ir jūs minėjote, koks, kokį didžiulį pavojų kelia populizmas. Aš sutinku, bet jūs turite patirties dirbdami su dešiniaisiais populistais savo, pa, savo vyriausybėje, iš jų ką tik tai vieną atstovių išklausėme. Ir jūs suprantate, su kokiais bendrais iššūkiais susiduria mūsų žemynas. Nacionalistai, dešiniųjų judėjimai Europoje gauna vis daugiau paramos, kleisdami baimę ir dezinformaciją. Proeuropietiškos kalbos labai gražios, mums jų reikia, jos yra būtinos, tačiau trūksta veiksmų. Būtent tik veiksmais mes parodome, kur glūdi mūsų širdis ir ką tie žodžiai mums reiškia. Štai ir parodykime, kad esame rimtai nusiteikę kurti geresnę ateitį kartu. Ir kai pirmininkavimą perims Suomija šią vasarą, aš tikiuosi, kad jūs prisidėsite prie progresyvių jėgų, įrodysite kelią vieningai, sąžiningai ir klimato prasme draugiškai Europos Sąjungai. Dėkoju. GUE e frakcijos vardu žodis panas Ilikiotis. Dėkuoju. Ministrė pirmininkė, sveiki atvykę vieningų kairiųjų, šiaurės kairiųjų frakcijos vardu. Sveikinu Jūs šiuose diskusijose apie ES ateitį. Tačiau tose diskusijose matome, kad vis tiek e, laikomasi tos pačios politikos, kuri nustekena žmonės, kur vis daugiau yra blokavimo, vis daugiau militarizavimo ir vis daugiau elito flirto su ksenofobais ir ra rasistais. Taigi mes turime stabdyti tą ksenofobiją, kuri kenkia aplinkai ir socialiniai valstybei. Praeitą savaitę čia Bruselėje dešimtys tūkstančių studentų ir darbininkų reikalavo keisti klimato politiką. Prancūzijoje kitose šalyse darbo liaudis uh, išreiškė savo pasipiktinimą, susirūpinimą tą politiką, dėl kurios jie nustekenti. Netgi Suomijoje, kuri yra socialinės valstybės modelis, visuomenė susiduria su skandalais, kurie kyla, kai yra privatizuojama ir dereguliuojama visuomenės veikatos sistema. Pirmiausia, kur kas prastesnės sąlygos tada e, tenka pagyvenusiems žmonėms, e, išbranksta vaistai, farmacijos įmonės gauna didesnį pelną. Prieš keletą metų e, pirmininkas Junkeris čia parlamente teigia, kad ES praranda savo socialinį veidą ir tampa socialinio dempingo laukiniais vakarais, bet jis nepasakė tiksliai, dėl, kurios, dėl kokios politikos matome tokius reiškinius, dėl skurto, skurdo skirtumų. Ir tokia politika tikrai nutiesia kelią ekstremaliems dešiniesiems, populistams. Taigi, jeigu mes nepripažinsime priežasčių, mes ir toliau taikysime senus receptus ateityje. Ministrė pirmininkė, mėly kolegos, mums Europoje šiandieną reikia socialinio teisingumo ir solidarumo. Reikalinga sąžiningai perskirstyti gaunamą turtą. Reikia socialinio teisingumo, o ne pinigų, dar daugiau pinigų bankams ir tarptautinėms korporacijoms. Mes turime siekti kitokio augimo augimo, turi, turime siekti socialinių teisių ir padaraus darbo. Turime pagrindinės komunalinės įmonės palikti valstybės rankose. ir negalime tik tai bendrai kalbėti be jokių saistančių įsipareigojimų, kaip yra dabar su socialiniu ramščiu. Mes turi, skirime daug lėšų gynybai ir mažiname socialinės išlaidas, išlaidas veikatai ir švietimui. Tai kaip piliečiai gali taikstysis tuo, kad 38,5 milijardo eurų skiriama gynybai, kai e, uždarinėjami se, senų, senų žmonių prieglaudos uždarinėjimo Suomijoje tuo pat metu. Taigi turime įvertinti visuomenės poreikius ir reikalinga reali klimato kaitos politika, reikalingi sprendimai, kurie stabdytų tarptautinių korporacijų veiksmus, kurios tikrai nežino ribų. Mums reikia teising, sąžiningos klimato kaitos, reikia daugiau nei e, Paryžiaus susitarimo tikslai, reikalingas tarptautinės teisės, humanitarinis solidarumas pabėgėlių atžvilgių, reikalingas solidarumas tarp valstybių narių, reikalingas nuolatinis mechanizmas priimant visus pabėgėlius visose valstybėse narėse pagal kiekvienos iš jų galimybės ministrė pirmininkė, kad tai taptų realybė, mums reikia kitokios Europos. Europos, kur kairieji siekia realios, realaus teisingumo, solidarumo. Visų žmonių labai dėkoju. JFDD frakcijos vardu e, poniai Damato. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone premjerė, ES ateitis turi keistis radikaliai. To nori ES piliečiai. Ženklai yra labai aiškus, jog jie to nori. Jie nepatenkinti politinių elitų. Ir jeigu nebus atsižvelgta į jų nuomonę, tai e, gali būti pralaimėti ateinantis rinkimai. Piliečiai nepatenkinti dėl korupcijos, dėl neteisingumo. Ir e, Matome, kaip vyksta su interneto įmonėmis reikalai. Ko reikia tuose pokyčiuose? Italijoje e, visuomenė susiduria su e, e, įvairiomis problemomis, yra šiandien bandoma spręsti tas problemas bandama užtikrinti ekonomikos augimą, investicijas, finansuoti e, tinkamas veiklas. Mes norime įtvirtinti minimalias pajamas. Suomija puikiai žino, e, apie ką čia sukasi kalba. Mes e, norime mažinti skurdą. Italijoje yra 5 milijonai skurde gyvenančių žmonių. Jie turi turėti galimybę patekti į darbo rinką, turi turėti galimybę mokytis. E, tos minimalios pajamos padės taip pat kelti vartojimą. Norime solidarios ir vieningos Italijos pasaulyje. Tačiau girdime dažnai, tų netikrų pranašų balsų, įvairių lobistinių balsų. Pavyzdžiui, matome, ką sako Makronas dėl glifozatų e, naudojimo žemės ūkio srityje, bet piliečiai yra nekvaili. Makronas e, padarė labai dėlių nuolaidų vokiečių įmoniai Bayer. Tuo tarpu čia e, reikėtų laikytis atsargumo principo. Turime nustoti elgtis veidmainiškai. Europa turi vaidinti svarbu vaidmenį pasaulinėje arenoje ir būti vieninga. Tam, aišku, reikia, kad Europa turėtų nulatinę vietą Junktinių tautų saugumo taryboje. O Merkel ir e, Makronas nori tokios e, sąjungos, kur už visas problemas e, moka piliečiai. O Europos piliečiai dabar deramai nedalyvauja demokratijos procesuose. Jeigu Europai vadovaus Berlynas ir Paryžius, tai nebus, sakiau, Europa, kurios e, nori mūsų piliečiai. E, Italija yra taip pat viena iš didžiausių Europos ekonomikų. Trečia svarbiausia Europos, didžiausia ES ekonomika. Diskusija turi vykti šitais klausimais institucijose. Mes e, turime siekti, kad visi piliečiai, net ir patys žemiausi sluoksniai, dalyvautų demokratinėme procese. Europos institucijos piliečių matomas kaip nutolusios nuo jų. Mes turime uh, E, priartinti jas, ne izoliuodami tas institucijas, o garantuodami mm, piliečiams daugiau galimybių dalyvauti demokratinėse procesuose. Europa turi keistis, tačiau mes turime atsisakyti griežtų ekonominių priemonių e, ir nustoti eiti tuo keliu, kurioje jo Junkeris turime pasipriešinti makroekonominėms sąlygoms, nes e, tos priemonės daro labai neigiamą įtaką tas valstybės, kurios nepaklūsta Briuselio diktatui. Europa turi keistis ir piliečiai e, pasako, kaip jinai turi keistis ir turime juos išgirsti. Dėkoju. Mario Bargecijo, e, NF frakcijų vardu. Dėkoju. Pone pirmininkė, pone premjerė, sveikinu Jūs Europos parlamente, nors jis yra, nors salė dabar yra beveik e, tuščia. Man atrodo, jog Europos piliečiai ir Europos valstybės labai teigiamai žiūri į jūsų valstybę. Nors e, dažnai yra sakoma, jog Europoje yra daug e, populistinių jėgų. Jūs uh, savo politiką prisidedate prie tų idėjų, kurias mes giname. Mes e, tie, kurie nėra ksenofobai ar rasistai, e, mes suprantame, jog yra sunku integruoti migrantus. Tai reikalauja labai daug e, lėšų. Kai kas tai jau suprato ir Kai kas mano, kad e, užuot perkelus e, migrantus pas mus, reikia geriau dirbti su Afrikos valstybėmis, joms sukurti naują maršalo planą. E, ir taip pat turime suprasti, kad musulmoniška kultūra yra labai sunkiai integruojama pas mus. Gal ir neįmanoma jos integruoti. Ir tokios valstybės kaip Suomija galėtų prisidėti prie tokio naujo maršalo plano e, Afrikos valstybėms. Europa yra truputį demagogiška ir galbūt nesupranta imigracijos problemų svarbos, tačiau Europai tenka istorinė ir moralinė e, prievolė padėti Afrikos e, valstybės, valstybėms, užuot finansavus įvairius e, karus. Taip pat reikėtų e, padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes per šitas įmonės galima spręsti taip pat e, migracijos problemas. Tačiau aš manau, kad jūsų požiūris į migraciją yra truputį demagogiškas, ponė premjerė. Aš manau, kad reikėtų eiti kitą uh, E, kryptimi, reikėtų elgtis e, drąsiau. E, tie, kurie nori eiti teisingų kelių, yra vadinami populistais, rasistais, xenofobais, tačiau būtent tie žmonės pasisako už misionierišką veiklą Afrikoje. Nes XIX amžiuje buvo tokių pavyzdžių kaip Don Bosko, kuris e, užsijėmė tokia misionieriška veikla. Mes e, negalime dabar sutikti su tuo, kad visos e, praeities klaidos gultų ant mūsų pečių, nes jos atsirado dėl jūsų demagogijos. Ponas Fantulis. Dėkoju ponė misija pirmininkė. Problemų daug dabar turime, bet požiūris yra problemiškas, kuris įsivyrauja ES institucijose. Šios institucijos veikia taip, lyg jos būtų vienintelės tiesos skelbėjos. Sakom, na, žmonėms susidaro toks įspūdis, kad rinkimai nėra niekam naudingi. Turime tam pavyzdžių susitarimai, pavyzdžiui, su kaimininėmis šalimis. Graikai, pavyzdžiui, tam priešimasi Cipras vyriausybė, regis sukūrė tai, ką galėtume pavadinti įvykusių faktų. E, vyriausybė yra prieš graikų žmonių interesus. Norėčiau paklausti, kaip jums atrodo, kas ir kaip Ir tol, kol žmonės e, patvirtina tokių vyriausybių egzistavimą, to jos gali egzistuoti. Bet kaip bus toliau? Manau, kad negalima keisti žmonių likimų, nepaisant jų valios. Dėkoju. Dabar suteiksime žodį ministrui pirmininkui, kad jis galėtų sureaguoti. Ne pirmininkė, dėkoju už pasisakymus, aš trumpai atsakysiu į klausimus. Uh, kuriuos pasižymėjau iš jūsų pasisakymų. Pirmiausia, dėkoju Žanui Klodui Jurki už labai malonius žodžius. Taip pat irgi norėčiau pasakyti, kad tikrai labai malonu buvo dirbti su komisija. Tiesa, kad mūsų pirmininkavimas prasideda labai sudėtingu laiku. Formuosime komisija, vyks parlamento rinkimai, pas mus irgi vyks rinkimai dar prieš tai, daugiametės finansinės programos dėrybos vyks, breksitas, ekonominė pinigų sąjunga ir panašiai. Taigi mūsų laukia tikrai svarbus dideli klausimai. Žan, Žanai Klodai, tu teisingai keliai klausimus kalbant apie klimato kaitą, tai yra esminis dalykas, mes pasiruošę Arkties viršūnų susitikimui, e, kuris įvyks po kelių savaičių, jeigu leis aplinkybės. Jurkiai Katanino investicijų planas yra vienas geriausių, puikiausių pavyzdžių, rodančių, kaip mes galime kurti darbo vietas. Ir mes tą darome ir Suomijoje. Pone Weberi, sveikinu Jūs e, su nauja nominacija ir susitikimas EPP Helsinkėje man irgi buvo labai geras, nes aš susitikau gal su dešimčia kolegų tuo pačiu metu. Sutinku su jumis dėl ekonominių principų, dėl daugiametės finansinės programos. Aš kalbėjausi su 17 kolegų jau apie situaciją dėl daugiametės finansinės programos ir esu įsitikinęs, kad surasime kompromisą pirmininkavimo metu. Klimato kaita. Sutinku, kad turime surasti tvarų sprendimą, kad ir žmonėms tie sprendimai būtų, žmonėms tie sprendimai būtų priimin, priimtinami. Aš suprantu, kad su naujomis technologijomis galime nuveikti kur kas daugiau nei galvojame anksčiau. CO2 sugaudimas. Pavyzdžiui, nedidelis universitetas Laperėje. Aš mačiau, pavyzdžiui, prototipą to, kaip e, iš oro sugaunamas CO2 ir iš to padaromi, gaminami kiti produktai. Ir saulės energijos nedidelė kaina irgi yra labai svarbus sprendimas. Pagalvokime apie tai, kokių galimybių tai duoda Afrikai ir bendradarbiavimui su Afrikos šalimis. Pone Kofot. Jūs savo frakcijoje turite suomių ir tai reiškia, kad frakcijoje turite neblogą švietimo pagrindą. Suomija laimingiausia pasaulio šalis. Na, turiu pasakyti, kad tuo pat metu esame tauta, kuri geriausiai tai slepia jeigu žvelgtumėte į mūsų vidinės diskusijas. Aš minėjau socialinį ramstį savo pasisakymę ir mūsų prioritetai yra lyčių lygybė. Mes esame lyderiai, kalbant apie moterų teisės Suomijoje. Visapusiškos politinės teisės buvo suteiktos moterims e, Suomijoje ir tai buvo pirmoji pasaulio šalis, kuri tą padarė. Mokestiniai rojai, taip, sutinku su tuo, ką jūs sakėte mokesčiai turi būti visų įmonių, visų piliečių vertybė ir pagrindas reguliavimui. Ir būtent mokesčiai turi būti mokami ten, kur gaunamas pelnas. Tai yra absoliutus esminis principas. Pone Rohinė Lenen, gal aš jums atsakysiu suomiškai. Jums leidus. Ehkä tässäkin foorumissa on hyvä sanoa, missä, mistä tuossa. Galbūt čia taip pat reikėtų tuos klausimus visus iškelti. Taigi, kaip ten viskas buvo iš tikrųjų? Aš pažinau e, tokią puikią šeimą, didžią šeimą, kuri savo e, šalyje patyrė spaudimą dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, tie žmonės uh, E, buvo padėję vakariečiams, e, humanitarinį darbą dirbusiems ir antra, tie žmonės buvo krikščionis musulmoniškoj šaly. Na, dėl tų dviejų priežasčių nesunku atsirasti sudėtingoje situacijoje. Tai šeimai kasdien grėsė mirties pavojus. Net sunku įsivaizduoti, kokiom sąlygom tie žmonės gyveno, kol išvyko iš savo šalies. Ta šeima turėjo atvykti pas mane į namus. Aš net neįsivaizdavau, kad Suomijoje galima būtų sulaukti tokios situacijos. Aš net turėjau panaikinti tą kvietimą, atsisakyti jo, kad galėčiau savo šeimą apsaugoti, nes policija sužinojo, kad mano šeimai buvo grasinama. Tad ši šeima nebuvo apgyvendinta mano namuose, bet ta šeima dabar sėkmingai ir saugiai gyvena kitur. Keep. Okay, key, key has already left. He's, he's, he's so busy. Key jau išėjo, yra labai užsiemęs, tai tada prie ponios Keller pasisakymą pereisiu. Klimato kaita. Aš labai daug dirbau ties klimato kaitos klausimais ir asmeniniu lygmeniu. Aš pažadėjau, kad mano šeima bus CO2 prasme neutrali iki kitų metų pabaigos. Pakeičiau, dabar turiu saulės baterijas namuose, turiu elektromobilį, sumažinau vartojimą ir pasodinau daug medžių. Tai galutinis rezultatas - CO2 neutralumas namuose. Bet Aišku, labai lengva vienam asmeniui tai padaryti. Tai mums reikia ir bendrų veiksmų trijose srityse. Turime sumažinti emisijas ir toliau eiti tuo keliu. Turime didinti CO2 sugaudimą ir kaip tą daro Suomija. Tvariai, tvarkydama ir naudodama miškus. Ir yra įrodyta, kad tai yra geriausias būdas taip tvarkyti su miškais. Ir aš visiškai tam pritariu. Naujos technologijos. Aš labai tikiuosi, kad bus atveriamas naujas skyrius ir bus panaudojami nauji produktai. Ir tai aišku, mes turime sodinti medžius. Jūs minėjote, kad turime patirties bendradarbiaudami su populistų partija. Tai aš norėčiau štai ką pasakyti. Ir populistų partijos turėtų prisimti atsakomybę vyriausybėje. Ir tokiu būdu mes visi prisimsime atsakomybę ir pateiksime atsakymus piliečiams. Jūs kalbėjote. Kokia jūsų pavardė? Silikijotis. Žymusis Suomių kairiųjų politikas Auti Ojala, kalbėdamas parlamente, yra pareiškęs, kad geriausias e, vargingai gyvenančių žmonių draugas subalansuotas valstybės biudžetas. Tai reiškia, e, prievalę pasirūpinti visais, visose šalise kasdieną. Būtent todėl Suomijoje socialinės pašalpos yra tokios didelės, nežiūrint e, jau to, kad visi mūsų piliečiai turi lygias teisės išvietimą. Pone Damato, užimtumo lygis. Sutinku su jumis, kad tai labai svarbus rodiklis e, siekiant subalansuotos ekonomikos ir aš palaikau visus jūsų veiksmus, kurie e, stiprina šią tendenciją. Manau, kad aš jau išnaudoju man skirtą laiką. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Dabar išklausysime pasisakymų pagal procedūrą prašau žodžio. Pirmasis kalbėtojas. Pone Jazlovietska. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs pristatėte subalansuotą planą. Jame akcentuojama aplinkosauga, ekonomikos aspektai, įvairiausi sprendimai, kuriuos reikėtų įgyvendinti. Jūs esate pirmasis valstybės premjeras, kurioje yra kur, kur, kurioje yra geriausia ES, veikiausiai geriausia pasaulyje švietimo sistema. E, nors švietimo srityje įgaliojimai patikėti valstybėms narėms, ar jūs rekomenduotumėte visur dėkti Suomijos e, švietimo sistemą? E, kad jaunimas geriau pasirenktų ateičiai, kurioje jų laukia įvairiausi iššūkiai. E, ir taip pat sakėte, kad socialinis kapitalas svarbiausias turtas. E, ar Europos visuomenės pasirengimas ateičiai neturėtų būti prioritetu ES? Taip pat, ar nereiktų mums daugiau e, parengiamųjų veiksmų imtis dirbtinio intelekto klausimų? Tačiau, ponia Natri, pirmininkė, premjerė, noriu pasveikinti Jūs Europos parlamente, labai džiaugiuosi, kad <clears throat> busimos pirmininkavę peris, pir, pirmininkavę perisiančios valstybės e, e, požiūris yra ryštingas, nes tik drauge atrimsime svarbiausius iššūkius. Matome, kad kitapus Lamanšo mm, vyksta intensyvios Brexito klausimo, Brexito sprendimo paieškos. Premjerė, jūs kalbėjote. Jūs kalbėjote apie, apie tai, kaip apie tai, kad e, turime būti svarbiausi, turime būti lyderiai. Kai, įvairiose sritise taip pat, kad turime sustarti dėl perinamojo laikotarpio. Sutinku su pirmininku Junkeriu dėl to, kad Arkties klausimai yra labai svarbus. Mums Suomija negali sauliaisti tinginiauti šioje srityje. Būtina pasirūpinti. E, visom, visomis ES e, sienomis e, pietuose ir šiaurėje, rytuose ir vakaruose. E, parlamente dirba viduržėmio jūros regiono delegacija, galbūt reikėtų įsteigti ir Arktės regiono delegaciją. Ačiū pirmininkė. Koponas Marijas Notis. Kaip su su ES gynybos politika. Vakar, kaip žinote, pažymėjome liūdnas metinės. Dvi salos, kurios priklausė kažkada mano šaliai, Graikijai, nukentėjo dėl Turkijos veiksmų. Ir turkai nuolatos pažydinėja Graikijos oro erdvę ir praktiškai ieško uh, priežasčių išprovokuoti konfliktą, nes kalba eina apie 12 jūrmilių e, zoną. Tai Erdogano politika. Ar palaikysite Graikiją e, šioje situacijoje? Taip pat noriu paklausti, kok, kokią politiką ES turėtų vykdyti, kad padėtų Graikijai užsitikrinti savo sienų apsaugą. E, E, Graikijos-Turkijos pasienė. Būtina būtina ES parama, kad mm, būtų pa, tinkamai saugomos Graikijos sienos, nes tai yra išorinė ES siena. Premjerė, tai būtina pasakyti Europos parlamente, būtina nusiųsti šią žinią iš Europos parlamento Erdoganui. Micro, please. It is on. Now it's on. Äh, kiitoksia puhemies, arvoisa äh, pääministeri Sipilä. Ačiū. Ačiū pirmininkė, äh, ačiū ponė Sipilė. Džiaugiuosi, kad jūs savo kalbėje minėjote konkretumo ir reikalavote jo iš ES ir jos veiksmų. ES integralumas ir ekonominis tvarumas susilaukė iššūkį iš įvairiausių pusių, iš įvairiausių frontų ir verčia valstybės narės iš naujo įvertinti būtinybę bendradarbiauti ir mūsų pačių indėlį, kad Europa taptų e, stipresnė pasauliniu mastu. Ministrė pirminkė, kaip galėtume propaguoti tokią idėją, kad e, klimato poveikis ir migracijos našta būtų padaryti kaip galima lygiau, vienodžiau tarp valstybių narių, nes aš pati manau, kad tai turėtų didžiulį poveikį ir piliečių pasitikėjimui mumis ir mūsų sąjunga. Ir tai gali turėti poveikį e, tam, kaip žmonės jaučiasi artėjant rinkimams. Ir galiausiai, ministra pirmininkė, tikiuosi, kad kitoje, kitame pasisakime pat, ištaisysite, pataisysite nesusipratimus dėl uh, Suomijos miškininkystės ir jos tvarumo. Aš leisiu pasakyti visiems, kurie prašė žodžio, bet turite laikytis vienos minutės e, jums skirto laiko limito, kitaip turėsiu sumažinti pasisakančiųjų skaičių, nes turėsime perti prie balsavimo. Ponas Büchner. Ačiū. Ministra pirmininkė. Daugiau kaip metus jūsų vyriausybė kartu su Prancūzija ir kitomis aštuoniomis valstybėmis narėmis blokuoja bet kokią pažangą, kovojant e, su ginklų tiekimu diktatūroms. Praėjusiais metais jūsų vyriausybė su kitomis vyriausybėmis e, užėmė poziciją, kuri e, priešinasi žmogaus teisų gynimui dviejopą panaudojimą reglamente. Europos parlamentas balsavo už šį reglamentą, balsavo už 92 procentai balsų, o mes e, turime įgaliojimus saugoti žmogaus teisės. Bet taryba kol kas nepaiso savo atsakomybės, o žurnalistai, žmogaus teisų gynėjai visame pasaulyje žumdomi ir kišami ir į kalėjimus panaudojant europinės technologijas. Aš tikiuosi, kad rimtai pažiūrėsite į savo atsakomybę ir pakeisite šią poziciją. Pone Kilonen. Pirmininkė, ministrė pirmininkė, kolegos. Daugelis jų europiečių nesijaučia Europos Sąjungos dalimi ir dėl to populistai gali kontroliuoti jų mintis. Teisingumas yra vienintelis kelias Europoje. Turime būti humaniški, ar kalbėsime apie klimatą, ar apie darbą, kad visi galėtų dalyvauti e, visuomenė pagal savo sugebėjimą ir nebūtų stumiami į paraštės. Kaip Suomija ketina propaguoti vidaus teisingumo ir įtraukties klausimus pirmininkavimo metu, kad europiečiai jaustusi, kad Europa yra jų Europa, o ne vien tik tai ekonomikos ir pinigų Europa. Pane Konsari. Pone pirmininkė, pirmiausia, sveiki atvykę į Europos parlamentą. E, jis yra, buvo pavadintas ES sąžinė, nes dažnai kalbame apie žmogaus teisų klausimus, kas yra labai svarbu šiandienėme pasaulyje. Labai buvau, šiek tiek buvau nusivylusi jūsų pasisakymu, kai kalbėjote apie ekonomiką, nes jūsų mintis e, buvo, atrodo, šiek tiek pasenusios. Jūs kalbate apie biudžeto discipliną. Na, Ar atrodo, kad Suomija priskiria save prie mažos, mažesnės liberalistinės tokios grupuotės? Ehm, jūs kalbėjote apie liberalizmą ir panašiai. Man atrodo, kad reikia apie viską kalbėti šiek tiek kitokiu tonu. Ypač dabar. Kai yra daug ir kitų problemų. Ne tik kalbėti reikėtų apie tai, kaip gražinti migrantus į jų šalis. Bet e, dėkoju e, tarybai, kad iškėlė klausimą taip pat dėl Arkties, nes čia e, reikalingas bendradavimas su kitomis šalimis. Aš jeigu. Ačiū pirmininkė, noriu porą klausimų aptarti kadangi Suomijos ministras pirmininkas lankosi mūsų posėdėje visų pirma dėl užsienio politikos ir Venezuelos žmonių. Tai, ką jie patiria, ką jie kenčia, man atrodo, dėl to būtina, būtina supratimas tai ir reikia uh, užjausti žmonės ir, ir demokratija, laisvės turi būti garantuotos ir moteriams, ir vaikams. Aš noriu paklausyti, kokia yra Suomijos pozicija to klausimu. Ar galvojate, kad tai reikia pripažinti teisėtų Venezuelos prezidentų? Toliau, a, kova su dempingu, nesažininga konkurencija, tarptautinė ekonomika. Mes esame pasiekę tikrai gerų rezultatų, tačiau mūsų verslo reikia geresnės apsaugos. Šuana. Micro, please. Micro. Domnule prim-ministru, mă bucur că ne aflăm astăzi. Ačiū, ministrė pirmininkė, džiaugiuosi, kad e, jūs esate šiandien čia kaip e, Suomijos ministras pirmininkas ir aš kaip e, europarlamentarė atstovauju valstybė, kuri dabar pirmininkauja Europos Sąjungai. Ir tą noriu pasakyti jums todėl, kad buvo mm, tam tikras politinis skandalas netgi kilęs dėl jūsų politinės deklaracijos, kad jūs esate pasirengę perimti uh, pirmininkavimą ES vadovų tarybai iš karto po Bulgarijos peršokat e, Rumuniją. Reikia pasakyti, kad na, vyriausybė yra atsakinga už pirmininkavimą ES ir mm, man atrodo, kad reikia vertinti tik tai Rumunijos ministro pirmininko pareiškimus. Ir aš labai tikiuosi, kad praėjus jau kuriam laikui nuo jūsų pareiškimo jūs galbūt pakeitėte nuomonę ir juolab, kad praėjus vos mėnesiui nuo mūsų pirmininkavimo pradžios sugebėjome jau už, užbaigti darbą bent keliais svarbiais klausimais. Esu tikra, kad perėmę pirmininkavimą jūs tikrai galėsite tęsti Rumunijos pirmininkavimo darbą ir toliau sėkmingai pirmininkauti Europos Sąjungai. Poštovani gospodine Sibila, Slažem se s vama da Unija želi. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė pirmininkė Sipila. Aš, aš galvoju, kad tikrai ES užsienio politikoje turi tvirtinti e, pagrindinės vertybės, bet visų pirma, tą reikia padaryti pas save. Ir negalima kažkaip šališkai tokių, tų pagrindinių vertybių vertinti mm, tos vertybės negali būti primestos vienos kažkokios tai grupės iš Briuselio, jos turi būti bendros, vis, bendrai išpažįstamos visų ir artimos žmonėms. Ir manau, kad e, kai kurios valstybės pasirenka gan laisvus kai kurių teisės aktų interpretavimo modelius ir tai nepriimtina. Europos Sąjunga uh, turi stengtis priartėti prie žmonių, neturėtų būti traktuojama kaip kažkoks tai baudimo mechanizmas. Matome mm, mm, e, mm. didžiulę problemą, kad nesame vieningi, aišku, esame skirtingi ir turime tai pripažinti, mes turime dirbti e, tuo pagrindu, kad esame skirtingi ir vadovauti subsidarumo principu. Grazie, Presidente. Ja herra pääministeri, tervetuloa tähän keskusteluun. Ačiū, ponia pirmininkė, sako ponas Torvalds premjerė. Malonu jūs matyti čia. Paprastai sakome, kad lengv, lengviau išvelgi krislą kitokie negu rasta savo. Kalbame apie subalansuotą biudžetą ir Jūs minėjote didžiosius iššūkius iškilusius Europos Sąjungai. Aš manau, kad tai netitinka kasdieninio gyvenimo logikos. Aš kaip ir jūs esu inžinierius. Sakėte, kad reikia subalansuotų kompromisų, o Suomija dabar turės galimybę tą, to balanso siekti, kuomet perims pirmininkavimą. Ir geriausia būtų imti šio klausimo nedelsiant ir padaryti e, ryštingų žingsnių, kad galėtumėme didžiuotis Suomijos pasiekimis pirmininkavimo metu. Pone Hautala toliau. Ačiū pirmininkė. Premjerė, malonu Jūs čia pasveikinti. Pirmininkas Junkeris kalbėdamas sakė, kad kai kurios ES e, įsteigusios valstybės galėtų pasimokyti iš Suomijos stiprindamos Europos Sąjungą. Noriu paklausti, kokia yra Suomės pozicija ir kokios galimybės e, priimti sprendimus apmokestinimo klausimais daugumos balsavimu, nes kai kurios šalis priešinasi sprendimų prieimimui šioje srityje. Taip galėtumėme išvengti, kovoti su mokesčių vengimu. Žinau, kad šis klausimas jau buvo svarstytas taryboje, bet Suomija ne, nepasisako už tokį sprendimą, nes tai prieštarauja valstybių suverenumui. Kitas klausimas susijęs su įmonių atsakomybė. Suomijoje esame labai aktyvus užtikrindami įmonių atsakomybę galioja atitinkami teisės aktai ir įmonės privalo teikti informaciją ir ataskaitas apie savo veiklos poveikį aplinkai. Ar tai bus svarbių Suomijos pirmininkavimo klausimų? Ačiū pirmininkė ponė premjerė. Malonu Jūs matyti Europos parlamente, ypač, sako pane Virkunen, kuomet Suomija trečią kartą pirmininkaus ES rengėsi tam, todėl įdomu buvo išgirsti apie Suomijos pirmininkavimo prioritetus. Aš šiek tiek nustebau ir, ir šiek tiek nusivyliau dėl to, kad Jūs labai mažai kalbėjote apie švietimą. E, juk Suomijos sėkmę didžia dalimi apsprendė labai geras išsilavinimas, švietimas, investicijos į tą sritį. Tai pavertė mūsų valstybę viena novatoriškiausių šalių ir būtent to reikia ES ateityje. Taip galime užtikrinti tvarę plėtotę, augimą, uh, konkurencingumą skaitmaninėje ekonomikoje, besikeičiančiame pasaulyje, kuriame vyksta skaitmeninimo sklaida, ateina robotika, mūsų laukia daugybė pokyčių. Dar nu, nepamirštant klimato kaitos. Reikia E, švietimo, daug, įvairiausių žinių, išsilavinimo patirties. Tai turėtų būti svarbiausia mūsų žinia per mūsų pirmininkavimą. Europos parlamentas nori 50 procentų padidinti finansavimą moksliniams tyrimams. E, Suomija e, padidino biudžeto lėšas skiriamas šiai sričiai. Tai yra vienas iš mūsų DFP prioritetų. Noriu paklausti, ar jūs akcentuosite šį aspektą dėrybose dėl daugiametės finansavimo programos. <clears throat> Ponas Lopes. Ačiū, pirmininkė. Šiandien kalbame apie ES ateitį. Ir manau, kad e, ši ateitis bus pažymėta dviem revoliucijom, kurios paliks svarbu įspaudą mūsų gyvenimuose. Skaitmaninė revoliucija ir energetinė evoliucija, revoliucija. ES privalo atremti tuos iššūkius energetinės srities revoliucija pakeis mūsų gyvenimus, pakeis kaip tik, kaip keliaujame, vartojame, e, kad galėtume išlikti ambicingi kovoje su klimato kaita. Tai didžiausias iššūkis iškilęs žmonijai. Šioje kadencijoje žengti svarbus, svarbus žingsniai, kad Europa taptų e, energetinio virsmo lyderę. Lyderę siekiant e, CO, ekonomikos be CO2 ir menkesnio poveikio klimatui, tačiau negalime atsipalaiduoti. E, tai labai rimtas iššūkis ir mūsų reikia nuolatinių pastangų reaguojant į šį aspektą. Pone Lukacijevska, demokratija yra ES pagrindas ir nuolat, nuolatos vyksta išpoliai prieš demokratiją. Dar reikia kalbėti ir apie vidaus rinką, laisvą prekių, paslaugų judėjimą. Yra žmonių, kurie kesinasi į šias laisvės. Nors Suomija yra ES pakraštyje ir e, Vilkikas tris dienas važiuoja iš Suomijos į, į kitą ES e, tą pusę Suomijos e, nariai e, Europos parlamente balsavo dėl e, tam tikrų energetinių sprendimų. Ar nemanote, kad tai savo ruošto pribotų ekonominę, ekonominę veikimo laisvę ir kad tokiu būdu nepašalintume ekonominių kliūčių, nors jūs pasisakėte už tai, kad kliūtis turėtų būti pašalintos ir daugybė įmonių bus priversos užsidaryti ir net Suomijos vartotojai e, turės nemažai sumokėti už tą e, siūlymą apriboti kai, kurias, kai kurių laisvių teikimą. Pone Grapinė, ačiū, pone pirmininkė, pone ministrė pirmininkė, sutinku su daugeliu dalykų, kuriuos čia pasakėte, kalbėjote apie sanglaudą, bendrąją rinką, apie teisės viršenybę, Ir dabar, ministrė pirmininkė, norėčiau paminėti kai kurios dalykus apie jūsų šalį. Jūs sakėte, kad neturėtume e, e, priimti kompromisų dėl teisės viršenybės, bet jūsų šalyje yra įstatymų, kurie nevykdomi, yra šeimų, iš kurių ateimami vaikai 12 e, metų vaikai pagal jūsų įstatymus gali teisme pasirinkti vieną iš tėvų, bet jų nesiklausoma, yra kitų netvarkos atveju. Aš esu rašiusi e, apie tai jūsų valdžiai. <clears throat> Kaip jūs galite kalbėti apie teisės viršenybę, kaip e, e, Rumunijos piliečiai neturi tokių pačių teisų kaip Suomijos piliečiai? Norėčiau aiškaus atsakymo iš, iš jūsų. Nenorėčiau, kad būtų taip pat taikomas sąlygos daugiametėje finansinėje programoje. pirmininkė. Suomijos ministro pirmininko kalba buvo labai konkreti ir pagrista. Labai gera kalba. Žvelgiant į ateitį, jūs kalbėjote apie mūsų miškininkystę ir mūsų žinias šioje srityje. Apie 70 procentų Suomijos teritorijos yra padengta miškų, taigi mes tikrai turime patirties šioje srityje ir žinome, kaip miškus naudoti tvariai. Europos e, ir Afrikos miškų fondas yra geras dalykas tiek užimtumo prasme, tiek klimato prasme. Šiame parlamente visgi turėtume taip pat pradėti galvoti apie Arktį ir Šiaurės sritį. Arktija, kur aš pati gyvenu, yra daug potencialo, yra daug gamtinių išteklių, bet taip pat mums Iš tikrųjų, reikia Europos indėlio e, išnaud, panaudojant Arktį. E, toliau panas Polčiak. Panas Lopės Agelar. Ministrė pirmininkė Sapilė, ačiū, kad atvykote pas mus ir papasakote, kad Suomija yra laiminga šalis po 25 metų e, buvimo Europos Sąjungoje. Jūs pradėjote kalbėdamas apie istoriją. Noriu pacituoti ministro pirmininko e, e, Paul Reisbeck žodžius. Netiesa, kad Europos Sąjunga yra mažų ir didelių valstybių mišinys. Mes esame visos mažos šalis, kalbant apie pasaulinius iššūkius. Tik tai kai kurios šalis to dar nežino. Jūs kalbėjote apie iššūkius, tai yra gynyba ir saugumas, tai yra prasminga, turint galvoje uh, Suomijos neutralumo praeitį, bet jūs mažiau kalbėjote apie migraciją. Prašom nugalėti populizmo e, gundimus ir reikia atblokuoti Dublino, Dublino reglamentą, nes tai yra ES įgaliojimai, reikia solidarumo, kai kalbama apie migraciją. Ne viena šalis negali užsimerkti prieš tos, kurie uh, E, iš būtinybės beldžiasi ES duris. Ačiū. Ačiū toliau, pan Tanaki. Pane pirmininkė, ministrė pirmininkė Sipila, turbūt pastebėjote, kad esate laukiamas Europos parlamente. E, Suomiai tiek uždavė klausimų, kad mes pasijutume, tarsi būtume Suomijos parlamente. Na, nepaisant to, Europos parlamente žmonės e, elgiasi gražiau negu Suomijos parlamente, tiek daug netriukšmauja, bet norėčiau paklausti jūsų komentaro apie e, sprendimų įgyvendinimą. Vienas trūkumas yra tai, kad mes primame ambicingus sprendimus, bet po to valstybės narės neįgyvendina tų sprendimų. Norėčiau paklausti, ar valstybės narės e, neturėtų pakeisti savo elgesio. Kaip užtikrinti, kad mes padarytume visi na, savo namų darbus. Taip pat, ar tie sprendimai pakankamai gerai parengiami ES tarybos posėdžiuose, nes kartais atrodo truputį keista, kad po jūsų diskusijų su taryboje jūs paskelbėte apie savo sprendimus dėl bendradavimo, viskas vyksta puikiai, o kai žmonės grįžta namo, niekas nedaroma toliau. Ką reikia padaryti, ką jūs darytumėte, kad bendrai priimti sprendimai būtų ir įgyvendinami. Pirmininkas, prašau tylos, prašau visus susėsti. Prašom sėstis. Na, o dabar išvadams padaryti žodis e, Suomijos ministrui pirmininkui ponui Sipila. Prašom. Ačiū, ponia pirmininkė, dėkoju visiems už klausimus. Mes Suomijoje esame įpratę prie tokių klausimų valandų. Kiekvieną ketvirtadienį, ketvirtą valandą mūsų parlamente yra klausimų valanda ir visi ministrai turi ten dalyvauti ir mes esame prie to pripratę. Bet mes atsakinėjame iš karto uždavus klausimų. Dabar turiu atsakyti iš karto į daug klausimų. Taigi pabandysiu apibendrinti. Pirmiausia, švietimas. Švietimas, vienodas švietimas yra labai svarbus Suomijai. Valstybinė mokykla yra pati geriausia mokykla tiek turtingiems, tiek neturtingiems. Ir visi vaikai Suomijoje gau, eina į tas pačias mokyklas. Turime geriausius mokytojus pasaulyje ir turime E, iššūkį iš naujo apmokyti apie milijoną Suomijos žmonių per ateinčius kelis metus. Manau, kad tai yra didelis iššūkis. E, tačiau tas iššūkis egzistuoja kiekvienoje ES šalyje dėl dirbtinio intelekto, dėl e, pokyčių darbe. Klimato kaita, ačiū už paramą mano pasisakymui ir tiems dalykams, kuriuos aš iškėliau klimato kaitos prasme. Arkties klausimai yra labai svarbus. Suomijoje ypač mes nuogastaujame dėl juodosios anglijas. Tai yra konkretus klausimas, kur galime dėrėtis tiek su Rusija ir su Junktinėmis valstybėmis, kurios nelabai nori prisidėti prie veiksmų klimato kaitos rytyje. Taip pat mums reikia mokslinio tyrimų ir investicijų šiame sektorėje taip pat. Gynybinis bendradarbiavimas. Suomija paremė gynybinį bendradarbiavimą nuo pat pradžių ir aš tikrai džiaugiuosi, kad čia yra pažangos. Buvo užduotas klausimas apie Turkiją. Tai yra labai komplikuota situacija, tai yra NATO šalis, o teisės viršinybės dėgymas ir gyvendinimas kelia nerimas. E, Nerima kelia ir situacija su Kipru. Dėl Rumunijos, dėl Rumunų, aš visada buvau įsitikinęs, kad Rumunija puikiai pirmininkaus ES tarybai ir įrodymų apie tai jau turime. Venezuela Mes remiame demokratinius pokyčius ir rinkimus šalyje. Humanitarinė situacija iš tikrųjų yra šiuo metu bloga ir esu įsitikinęs, kad Suomija darys viską, ką kartu nuspręsime daryti ES mastu. Buvo nemažai klausimų užduotas suomių kalba, todėl aš baigsiu savo, pateiksiu savo atsakymus suomių kalba taip pat. Pirmiausia, e, tvari miškininkystė Suomijoje. 70-80 procentų mm, teritorijos naudojama miškams auginti. Mes jų užauginame daugiau negu sunaudojame žaliavoms. Mes naudojame medieną veiksmingiau, e, geriau. Todėl tuose produktuose, kuriuos gaminame, yra sukamas CO2 iš atmosferos. Klausėte taip pat apie daugiametę finansinę programą. Buvo keli tokie klausimai. Kaip ateityje pirminkausinti šalis, noriu pasakyti, kad remiantis diskusijomis su kolegomis mums pavyks rasti kompromisų dėl naujų iššūkių ir tradicinės ES politikos, kaip jas e, galėtume susijęti. Mes, e, mūsų pozicija, Suomijos pozicija yra labai lanksti ir, kaip pirmininkaujantys šalis, tikrai rasime tinkamų sprendimų, kai ateis tam laikas. <coughs> Kai dėl įgyvendinimo bendrų sprendimų, aš apie tai daug kalbėjau pradinėje kalboje. <clears throat> Suomijoje yra įprasta, kad jeigu dėl ko nors sutarėme, ypač daugumoje, tai kiekvienas turi pasirūpinti savo sprendimo dalies įgyvendinimu. Kai mes kažką nusprendžiame, parengėme tuos sprendimus, mes viskas tengiamės veiksmingai įgyvendinti. Manau, kad tai yra svarbiausia mintis mano kalboje. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Buvo labai malonu pas jūs apsilankyti. O diskusija buvo labai mm, maloni ir įdomi. Ačiū. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Thank Labai ačiū, ministrė pirmininkė, ačiū už jūsų atsakymus, ačiū už jūsų išsakytą poziciją dėl Venezuelos. Dabar diskusijos baigtos, periname prie balsavimo.